socialinės ir demokratinės reformas. Aš e, dėkuoju uždėmesi. Dėkojame ponui Vamen. Diskusiją šiuo klausimu baigsime. Dabar keletas pranešimų. Lenkijos atsakingos institucijos pasiūlė panaikinti kolegos Valesą neliečiamybę pagal mūsų statuto atitinkamą straipsnį ir mes perduosime šį prašymą Teisės komitetui. Taip pat kolegos iš GUE NGL bei SND man pateikė mm, informacijos ir jeigu niekas dėl, dėl tam tikrų nominacijų ir jeigu niekas neprieštarauja iki šio posėdžio pabaigos, tai įtrauksime šias nominacijas į protokolą. Toliau pereiname prie Gerbrandi pranešimo dėl tvaraus resursų naudojimo, išteklių naudojimo Europoje ir pirmiausia suteiksiu žodį ponui Gerbrandi, kad pristatytų mums šį dokumentą. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um... Dėkoju, pirmininkė. Aš pradėsiu nuo skaičių. Skaičiai kai kuriems yra dar nepasiekami. Taigi 2050 metais Žemėje gyvens 9 milijardai gyventojų. iki to laiko tarp mums e, žmonių, kurie gyvena vidutinėme lygmenyje, skaičius išauks iki 3 milijardų ir išteklių mums reikės dvigubai daugiau ar netgi trigubai daugiau. Ir tų išteklių mes neturime. Mūsų ekonomika yra priklausoma nuo pigių išteklių, o ištekliai mažėja ir mes kasmet už tai sumokame milijardų milijardus. Ko mums reikia? Mums reikia konkretaus veiksmų plano, kaip kovoti su susidariusią padėtimi ir komisijos planas, už kurį noriu padėkoti komisarui Potočnikui, yra labai gera pradžia, labai geras žingsnis teisinga linkme. Komisijos analizė ir komisijos požiūris yra labai teisingi, tačiau šiam dokumentui trūksta šiek tiek daugiau tokio griežtumo ir didesnio e, kaip čia pasakyti, spaudimo laiko prasme. Ir tą spaudimą mes norime padaryti iš parlamento pusės. Tai susiję ne tik tai su mano pranešimo turiniu, bet ir su jo struktūra. Mes e, nustatėme šešis esminius prioritetus aplinkos saugos komitete ir aš noriu juos visus paminėti. Visų pirma, labai svarbu kartu su įmonėmis parengti veiksmų planą. Pagal šį veiksmų planą Įmonės Europoje turėtų stengtis kuo efektyviau, kuo tvariau naudoti išteklius. Tam reikia atitinkamų taisyklių, bet reikia ir samoningumo iš įmonių pusės. Ir būtent tą samoningumą reikia ugdyti ir reikia jį stiprinti. Antras dalykas, mums reikia vidaus rinkos atsinaujin e, perdirbimui, atliekų perdirbimui. Nes iš perdirbtų atliekų, mes vėl galime gauti išteklius ir jie cirkuliuos mūsų ekonomikoje. Tai yra tie taip vadinamieji antrieji ištekliai, bet reikia juos kartais paremti ir finansinėmis priemonėmis, kad jie taptų pigesni negu pirminiai ištekliai. Trečias prioritetas - tyrimas ir e, naujų technologijų vystimas. Mes turime skatinti ir remti tyrimus atliekų antrinio panaudojimo srityje. Be to, ekodizainas turėtų būti taip pat labai skatinamas. Reikia tą neapriboti tik tai energijos sektoriumi, bet reikia pereiti ir į kitus sektorius. Ir kai kalbam apie produktų, naujų produktų, naujų gaminių kūrimą, visur turi būti laikomasi ekodizaino reikalavimų. Paskui dar vienas prioritetas reikia įtraukti resursų ir išteklių saugojimo idėją ir į visas kitas mūsų politikos rytis - į žuvininkystę, į žemės ūkį ir į kitus e, aspektus. Kitas dalykas, paskutinis šeštas prioritetas yra aiškių indikatorių sukūrimas parlamentui ir man atrodo, kad mes turime remtis, kurdami tos indikatorius pėtsako e, konceptų. Taigi tokie būtų pagrindiniai mūsų prioritetai. Noriu pasakyti, kad tai nėra ekologinė, tai yra ekonominė tema. Mes turime pasirūpinti tuo, kad e, mūsų ekonomika taptų taupesnė ilgalaikėje perspektyvoje. Aš jau minėjau, kad įmonės dabar turi sumokėti daug, šimtais milijardų eurų daugiau už išteklius, kurių, už kuriuos anksčiau būtų mokėję mažes, mažesnės kainas. Ir jeigu nieko nedarysime, tai situacija bus blog, tik, situacija tik blogės. Man labai gaila, kad taryba, kurios beje nėra, nėra pakankamai ambicinga šioje srityje, nesistengia, kad Europa savo, savo resursais elg, elgtųsi tausiau. Ačiū ponė Gerbrandė, sako pirmininkas, toliau kalbės komisaras Patočnik. The... Pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Brandi už šį protokolą. Iš tiesų labai aukštos ambicijos čia reiškiamas ir jų iš tiesų reikia, jeigu norime užtikrinti energetinį e, efektyvumą Europoje. Tam reikia imtis skubių veiksmų, reikia reaguoti į ekonominius ir aplinkosauginius iššūkius. Išteklių vis mažėja ir tas, iš, e, tas iššūkis yra pasaulio masto, mes turime e, reaguoti. Pasau, ekonominė krizė mums įrodė, kad ekonomikoje turime reaguoti labai greitai ir turime peržiūrėti savo augimo modelį. Be šių naujų politikų ir toliau turime daryti didelį spaudimą aplinkosaugai, o savo e, klimatinių e, tikslų nepasi ne, e, nepasieksime. Ilgalaikiai e, ir ekonomikai ir mm, ekonomikos konkurencingumui to būtinai reikia. E, ir reikia pagalvoti apie trumpą, vidutinį ir ilgą laikotarpį. Komisija savo požiūrį išdėstė dėl konkurencingumo ir dėl e, tvaraus augimo. Beje, mes turime numatę visą eilę iniciatyvų transporto, energetikos, bioįvairovės ir kitose srityse. Mes turime visą eilę numatę en, energetinių e, e dalykų ir žvėžinkistės politikoje, žemės ūkio politikoje ir kitur. E, E, ši ambicija e, tikiuosi pasi, e, bus įdėkta ir į praktiką. Efektyvus išteklių panaudojimas Europoje, būtent tai mes esame numatę iki 2050 metų įgyvendinti. Mes nusprendėme pasiūlyti visai regailių 2020 ir tikimės, kad pradės sėkmingai vykti pasikeitimo procesas. Aš e, patenkintas, kad jūs pritarėte visiems trims pagrindiniams numatytiems tikslams. Pirmiausia, reikia garantuoti e, horizontalę politiką, kad būtų užtikrintas pasikeitimas politikoje. Sveikiname ko dizainą, inovacijas Ir taip pat mes manome, kad reikėtų liautis teikti neefektyvę pagalbą. E, atliekos turi būti panaudojamos energijai gauti, tai leistų atgaivinti ekonomiką, augimą ir e, e, darbo vietų kūrimą. 72 milijardus eurų galėtumėm gauti, jeigu perdirbtumėm savo E, savo e, atliekas e, iki 2020 metų galėtumėm sukurti 30 tūkstančių darbo vietų. Ekosistemas taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip geriau panaudoti mūsų ekonomikos ir mūsų gyvenimo kokybės srityje tai yra pagrindiniai dalykai. Taip pat turime ekonominį sektorių derinti su aplinkosaugas, su žemės ūkiu, su transportu ir su statyba. Labai esu laimingas, kad jūs tą dalyką pabrėžėte labai e, svarbus klausimas yra energetinis efektyvumas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, e, kad e, tai būtų įgyvendinta ir į e, Europos pusmetį, pusmečio planus, tvarumo planus tai turėtų būti įtraukta. Tikslai turi būti nustatomi konkretūs ir turi būti nustatomi tam tikri kriterijai, pagal kuriuos galėtumėm spręsti, pasiekti tie tikslai ar ne. Taip pat aišku, kad mes turime įgyvendinti Europos aplinkosauginius aktus, E, sėti tai su pasauliniu kontekstu ir padaryti taip, kad viskas būtų užtikrinta vietinėme ligmenyje. Visi vietiniai veikėjai yra labai svarbus ir jie turi įsijungti visuose ligmenyse bei visuose sektoriuose. Kiekvienas turi atlikti savo e, priklausantį darbą ir kiekvieną iš jų mes remsime. Ir aš taip pat esu uh, pasirengęs e, jūsų išklausyti bei jūs paremti. Dėkojame komisarui Patošnikui, o dabar tarptinės priekybos komiteto vardu kalbės kolega Jekolino. Dvi minutės. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą Gerbrand ir taip pat kaip e, tarptautinės priekybos komiteto e, atstovas e, norėčiau pasakyti, jog džiaugiuosi. Envi komiteto Envi komiteto e, dokumente buvo daug aspektų, į kuriuos čia yra atsižvelgta. Labai svarbus e, šiai sryčiai yra tam tikrai aspektai. Pavyzdžiui, mes galvojame apie rinkų atverimą tose sektoriuose, kuris naudoja daug energijos. Jeigu mes norime užtikrinti ekonomikos augimą, daugiau eksportuoti, kurti daugiau darbo vietų ir skleisti žaliųjų technologijų daugiau, ypač per e, e, vidutinės ir mažas įmonės, tai turime eiti būtent šituo keliu. Kita vertus, e, kai kurie aspektai turi būti įrašyti į daugia šalės ar dvi šalės e, sutartis su ES partneriais. Pavyzdžiui, tose sritise, kur keičiamas aplinkosauginėmis e, paslaugomis, e, čia taip pat aktualus aspektas yra įvairių barjerų bei bendros lengvatų sistemos aspektas. ES turi ir toliau būti avangardę aplinkosaugos srityje. Turime pasisakyti už žaliųjų paslaugų prekybą ir turime užtikrinti taip pat tvarumą. Aš manau, kad turime siekti, kad trečiosios valstybės taip pat eitų šituo keliu, naudodamos išteklius, nes tai e, pasireikš protinga ir tvaria ekonomikos plėtra. Dėkoju. Įtrė komiteto vardu. Žodis ponui Johansen. Vieną minutę. First, uh, herr ordförande och kolleger, uh, vill jag... Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, visų pirma, aš norėčiau padėkoti ponui Gerbrandį už gerą pranešimą. Ir kadangi aš rengiau nuomonės projektą įtrė komitete, tai galiu pasakyti, kad išteklius tausojanti gamyba nėra mūsų konkurencingumo priešas, priešingai tai yra mūsų konkurencingumo pagrindas. Mums reikia geresnio atliekų antrinio panaudojimo, geresnės ekosistemos, tausesnio, tvaresnio gamybos proceso. Mes savo komitete kėlėme ir tokį klausimą, kaip koordinuoti veiksmus tarp valstybių narių ir ES e, reglamentavimo, reikia kažkokių konkrečių formų, kaip tai būtų padar, galima padaryti. Reikėtų nustatyti aiškius ir gerai pamatuotus tikslus, parametrus bei kriterijus, uh, kurie buvo, at, būtų atitinkamai užfiksuoti ir teisės aktuose, būtų pareng, reikėtų pateikti ir planą, kaip tai bus finansuojama ir kokiais keliais konkrečiai mes eisime. Dėkojame kolega Johansen, sako pirmininkas, dabar regioninės plėtros komiteto vardu kalbės kolega Bowen. Pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė. Regionų plėtros komitetas labai džiaugiasi kad atsirado šis pranešimas ir kad mes galėjome renkti nuomonę jam paremti. Mūsų komitetas taip pat siekia daugiau investicijų į infrastruktūrą, kai dėl atsinaujinančio energijos šaltinių panaudojimo. Ir todėl labai džiaugiamės, kad komisija atsižvelgė į mūsų pasiūlymus Ir komitetui buvo labai svarbu, kad Europos struktūrų fond, struktūrinių fondų parama būtų naudojama būtent tvarios ekonomikos kūrimo linkme. Mes manome, kad tikrai reikėtų sustiprino koordinavimo tarp atskirų ES valstybių narių priemonių ir metodų. Ir Mums trūksta to koordinavimo aspekto pranešime. Mes taip pat siūlome labiau koordinuoti veiksmus tarp vietos bendruomenių ir regionų, kadangi būtent regionuose gal, galutinai galiausiai ir yra įgyvendinami konkretus projektai. Bet šiaip regionų komitetas iš esmės labai džiaugiasi šiuo pranešimu. Pirmininkas džiaugiamės kolegos Von pasisakymu, dabar kalbės e, parlamentarai savo vardu, kolega Florence pirmasis. Ačiū pirmininkė, ponai komisarė Patočnik, ačiū pranešėjai už drąsų pranešimą. Nėra taip paprasta pateikti pranešimą apie išteklius, kuris paliestų vis mūsų ekonomikos sritis. Efektyvus resursų naudojimas yra pagrindinė sąlyga mūsų ekonominiam ir politiniam gyvenimui ateityje. Tai nėra kažkoks tai tuščias mušimas į būgną. Todėl labai svarbu, kad mes į šią problemą žiūrėtume iš konkurencingumo perspektyvos pramonės ir mūsų visuomenės konkurencingumo perspektyvos. Todėl reikia labai plataus pobūdžio diskusijos, nebūtinai iškart reikalaujant konkrečių teisės aktų. Ne, ne, nebejotinai mes galime daug kas sureglamentuoti tam tikrais susitarimais, bet pirmiausia reikėtų atkreipti pramonės dėmesį į tai, kad apskritai reikia būti efektyvesniems, reikia efektyvesnio e, gamybos proceso. Ir aš bandžiau tą su savo vaikais, ir mano, vaik, man, mano tėvas darė tas patys su manim. Negalime primesti kažkam kažkokios nuomonės. Reikia įrodyti, kad nauda yra mums patiems. Mano tėvas turėjo automobilį 12 litrų var, kubatūros, man, mano automobilis jau buvo 7, o dabar jau visi greitai perėsime prie 3 litrų automobilio. Kas dėl kurio sunaudojimo, žodžiu, reikia įrodyti, kad, kad tai turi naudos jeigu mes pasieksime to, kad kiekvienais metais atsodinsime tiek miško, kiek mes jo sunaudojame, tai jau būsime pažengę labai labai toli į priekį. Todėl dar kartą šiame kontekste noriu padėkoti ponui Gerbrandy už puikų pranešimą, už labai gerą bendradarbiavimą. Mes pateikėme dabar pagrindą tolesniam darbui. Ir kartais mano politiniai draugai kartais tikrai perlenkia lasdą, sakydami, kad reikia uždrausti valgyti mėsą, reikia įrašyti į kiekvieną sąskaitą, e, kiek kainavo ekologinis auditas ir panašiai. Na, kokia nauda bus iš tokių, tokių absurdiškų pasiūlymų? Tikrai atsikvėpkim ir išbraukim kai kuriuos absurdiškus pasiūlymus. Teisingas yra jūsų kriterijų požiūris, bet tai yra taip pat ilgas procesas, per vieną dieną mes viso to nepasieksime kolega Herbrandi, mes mėginsime nesąmonės išbraukti, o gerus dalykus palikti ir nešti juos pirmin. Ačiū Jums. Danke, kolegė Florence. Dėkojame kolegai Florence, toliau kalbės kolegė Merkys. Komisaris, raporteur Herbrandi, ik had... Ačiū pirmininkė, komisarė, pranešėjau. Anksčiau turėjau arbatinuką, kurį gamino, gaminta Niderlanduose įsulūžo ir niekas negalėjo jo suremontuoti, nes gyvename tokioje visuomenėje, e, kur geriau kažką tai naujo nusipirkti negu remontuoti, nes taip yra pigiau. E, ir mes norėtumėm padaryti tam galą. Labai gerai, kad šiandieną dar aptarinėjame uh, E, aptarinėjame išteklius ir jų naudojimą, nes 2007 metais buvo e, e, tam tikras pranešimas E, matome, kad tai yra labai svarbu. Ir 2012 nesureguliuotas šis klausimas ir po 40 metų turbūt bus nesureguliuotas ir toliau. Reikėtų pasižiūrėti, ką galime padaryti konkrečiai, reikėtų pasižiūrėti, kokios strategijos turėtume imti su pirminėmis e, žaliavomis, e, su ištekliais ir savo visuomenėms įdėkti tokias, tokią mintį, kad nereikia vartoti daugiau, kad nereikia daugiau pirkti. E, kad būtų pasiektas galų gale tas efektyvumas, apie kurį visi kalba, kad būtų galų gale įgyvendintas naujas business model, e, kuriame būtų privilegijuojamas ne naujų dalykų pirkimas, bet senų taisimas. Ir mes e, turime būtent tai akcentuoti, kad būtų geriau, geresnis žymėjimas, penkios etiketės. Viena etiketė skirta e, energetiniam efektyvumui, kita dar kam nors, trečia dar kam nors. Uh, E, būtų gerai, kad e, niekas, e, kad kuo mažiau dalykų patektų į savartinus, kad kuo daugiau visko būtų perdirbama ir kad mes atliekoms panaudotumėm ne 10 stadiono dydžio plotų bet kokius tris. Ir tai reikėtų padaryti labai, labai greitai. Dar norėčiau pasakyti štai, kad 2006 metais reikėjo dviejų šimtų dolerių trašoms, dabar ta suma patrigubėjo. E, taigi reikėtų kaip nors padaryti, kad ekonomika taptų efektyvesnė. Ačiū. Žodis ponui Panajotov. Pone pirmininkė, pone komisarė, brangus kolegos, dabartinė krizė ES mums rodo didžiulės problemas E, ir nedarbą, ir recesiją, ir, ir viešąją skolą. Ir tas problemas reikia greitai spręsti, tačiau tuo pačiu metu yra ir kitų problemų, kurios iš karto nebūna matomos, tačiau jas reikia spręsti lygiai taip pat greitai. Pavyzdžiui, efektyvus e, išteklių naudojimas mūsų visuomenėje. Artimiausiais metais e, vidurinė klasė pasieks pasaulyje 3 milijardų žmonių ir labai optimistiškai žiūrime, jeigu sakome, kad besivystančios šalys skina globalizacijos vaisius. Vis tik tais nereikia, nereikia pamiršti, e, kad turime tam tikrų e, tam tikras ribas ir reikia peržiūrėti savo įpročius, savo gamybas bei išteklių nesaikingą naudojimą. Tik tais taip užtikrinsime efektyvų augin, augimą. E, reikia sukurti alternatyvę programą, novatorišką programą, kuri akcentuotų mūsų turimų mm, e, išteklių panaudojimą maksimaliai. Tai yra labai svarbu, jeigu norime išspręsti saugumo, išteklių saugumo e, problema ES ir problema e, tokia, kad trūksta išteklių apskritai pasaulyje. Ta problema dar beje vis aštrėja. E, reikalingos šioje srityje globalios pastangos, tad ES pastangos neturi būti izoliuotos. ES, ES turi tapti pasauliniu lyderiu, e, gerindama išteklių vartojimą. Tad ačiū kolegai ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie tokio puikaus parengimo, e, pranešimo ruošimo. Ačiū ponui Panajotovui. Žodis ponui Ekrau. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už šį dokumentą. Aš e, nagrinėjau Akso Nobel didelės įmonės e, balansą ir mačiau, kad e, dėl kainų, dėl žaliavų kainų padidėjimo šios įmonės pelnas sumažėjo labai smarkiai. Tad viena iš rimtų problemų šiame kontekste yra žaliavų kainų didėjimas. Tos kainos, aišku, e, jų, jų didėjimo pasiekmes paskui e, slegia piliečių pečius. Daug didelių įmonių teigia, jog e, ateityje mes neišvengiamai turėsim spręsti gamtinių išteklių ribų problemą. Visos didelis įmonės jau sprendžia labai rimtai šią problemą. Niderlanduose tik tai kas penkta įmonė galvoja apie šitos aspektus. Tai yra apie 20 procentų. Kitaip sakant, įmonės dar ne visiškai supranta problemos rimtumą ir ne, negalvoja apie tai, kaip reikės spręsti gamtinių išteklių, ribotų išteklių klausimą. Bet kaip turi būti sprendžiama ši problema ir kaip šitos problemos našta turi būti paskirstama ar per fiskalinės priemonės, ar kitaip pavyzdžiui, panaudojant dabar egzistuojančius teisės e, aktus, taip kaip e, atliekų direktyvą arba galbūt europinių lygmenių per žemės ūkio politiką. Bet, e, bet kuriuo atveju mes turime dar e, kristalizuoti naujus e, rodiklius ir tikslus, nes e, žalioji ekonomika padės mums e, išplaukti iš krizės atliekų sektorius, kaip turi būti sprendžiamas atliekų problemos ir kaip šitie e, aspektai turi atsitindėti žemės ūkio politikoje. Nes galų gale mes turėsime efektyviau naudoti mūsų išteklius, nes žalioji ekonomika, ateities ekonomika nuo to priklauso. Jau būtent tokios ekonomikos link mes norime eiti kaip Europą. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Uski. Dėkoju pirmininkė, komisarė, mielos kolegės, mėly kolegos. Norėčiau pradėti nuo to, kad padėkosiu kolegai Gerbrandy už pranešimą. Išteklius tausojanti gamyba yra svarbi mums visiems, tačiau pranešime yra porą dalykų, kurie man netrodo priimtini. Na, aš nesakau, kad jie iš principo būtų nepriimtini, tačiau šiuo metu jie yra tikrai sunkiai suvokiami. Kadangi kartais visa tai veda link reikalavimo įvesti arba padidinti mokesčius ES lygmenių tam tikroje srityje. Tai bus aplinkosaugos mokesčiai, eko mokesčiai ir panašiai. Ir man atrodo, kad ES krizės laikotarpiu tai yra tikrai nevykęs pasiūlymas. Ekodizaino direktyvos išplėtimas čia irgi galėtų sukelti kai kurių problemų, pavyzdžiui, kad ir biurokratijos padidėjimą. Vietoj to, kad Europai ir jos piliečiams e, atneštų kokias nors naudos. Kitas dalykas, kita detalė, kurią norėčiau paminėti šiame kontekste, yra susijusi su ta dalimi dokumente, kur kalbama apie geresnį kompostavimą ir atliekų perdirbimą. Na, be jokios abejonės mes visi pritarė tam, kad atliekas reikia ne tik tai saugoti kažkur, ne tik versti į savartynus, bet ir jas perdirbti. Ir aš šiai idėjai pranešėjui tikrai, dėl šios idėjos pranešėjui tikrai pritariu. Uh, Tačiau siūlyti nedeginti atliekų tai jau yra kontraproduktyvo. Aš manau, kad dėl būtent šių priežasčių kol kas šiam pranešimui mes pritarti negalime. Dėkoju kolegai. Ūskį atsiprašau, kad jums šiek tiek per anksti pradėjau e, tauškėti čia į pultą. Iš tikrųjų pasižiūrėjau kito kolegos kalbėjimo laiką. Kitas kalbėtojas. Įspėjau. Dėkuoju, pirmininkė. Šis pranešimas yra tik tai ketinimų deklaravimas eilinis ir viską bus sunku įgyvendinti. Čia e, kalba sukasi apie aplinkosaugos aspektus, apie tai, kad ES lygmenių tik tai reikia veikti e, šiuose srityse, tačiau tai tik tai nuskurdins mūsų įmonės ir mūsų piliečius nes mūsų standartai mums per brangiai kainuos ir mūsų įmonės išsikels į trečiasias valstybės, kur jų veikla kainuos mažiau. Šių įmonių išsikelimas e, kaip tik turės neigiamą įtaką ir aplinkosaugai. Kita vertus, darbo vietos bus panaikintos, tai taip pat yra neigiamas aspektas ir konkurencingumo praradimas reiškia, jog krizė užsitęs ilgiau. Todėl aplinkosaugos komitete mes balsavome prieš šį pasiūlymą. Galbūt būtų įmanoma patobulinti kai kurios aspektus, patikiant pakeitimus. Tačiau e, balsavimo metu mes e, susilaikysime, o jeigu nebus atsižvelgta į mūsų pagėdavimus, tuomet balsosime prieš. Dėkoju kolegai Rosi, ponas Hartankus antros minutės. Pone pirmininkė, šiandien mes kalbame apie Gerbrandi pranešimą. E, pranešėjas daug gražių žodžių pasakė, tačiau nieko konkretaus ir prasmingo nepasakė. Jisai kalba apie tai, kad paradigma turi būti keičiama ir kad e, turi būti atsižvelgiama į uh, ciklą ir kad reikia ambicingesnio grafiko. Aš nežinau, kaip ponas Gerbrandė įsivaizduoja, kad visa tai bus įgyvendinama. Aš manau, kad paprasčiausiai jo draugai tik tai praturtės dėl to. Čia kalbama apie tam tikrą hierarchiją savartynų srityje, apie atliekų apmokestinimą. Ar baronienė Aštan turės valstybėse narėse tikrinti netolimai ateityje atliekų perdirbimą. Vargu, ar tai bus. Mes, e, mums nereikia tokių kvailų pasiūlymų kaip pono Gerbrandžio pranešimas. Mes neturime ką su juo veikti. Ponas Gerbrandi kalba apie griežtus kriterijus atliekų gyvenimo ciklo pabaigoje. Aš manau, kad pats ponas Gerbrandi kaip tik atitinka šį kriterijų. Ir manau, kad e, visą tai turėtų būti. Visą tai turėtų būti sudėta į atliktas ir perdirbta. Kolega, ar jūs sutiktumėte atsakyti į pono Gerbrandi klausimą? Voorzitter, dank u wel. Ik begrijp dat. Taip, pirmininkė, ačiū. Panašu, kad ponas e, Hartong nesupranta, kuria linkme aš einu. Gal jam nuo to žiedinės ekonomikos susisuko galva. Jis man priekaištauja, kad aš čia iš, bandau aptarnauti kažkokius tai aplinkosaugininkus. Bet mes Europoje išleidžiam 20 milijonų eurų variui. Prieš 10 metų išleisdavom 6 milijonus. Tai ar aš tikrai čia siūlau kažką keisto, siūl, siūlydamas geresnę, naudoti mažiau išteklių? Ką Jūs apie tai manote? Dėkoju kolega už šį klausimą. Aš tikrai noriu paklausti, ar, noriu paklausti, ar jūs tikrai norėtų užduoti klausimą, ar tik tai ką nors pasakyti. Man atrodo, jūs užsidarė dramblio kaulo bokšte ir net negirdit, ką aš sakau. Be jokios abejonės mes pasisakom už išmintingą elgseną su e, resursais, bet tik tai ne tuo būdu, kaip jūs tą siūlote daryti. Dėkoju, ponia Hartungai. Dabar kalbės kiti, pasi, norintys pasisakyti, pirmasis ponas Zėberis. Ačiū pirmininką, aš noriu padėkoti ponui Gerbrandį už jo pasisakymą. Kaip ir minėjo kolega Florence, tai yra puikus pranešimas, bet aš norėčiau prisiminti istoriją, įmonių istoriją ir pažiūrėti, kodėl Europos Sąjunga ir visa Europa taip aukštai iškilo pas, per paskutinį šimtmetį, dėl ko, kokie buvo tie esminiai elementai. Na, vienas iš tokių pagrindinių elementų tai buvo efektyvus išteklių naudojimas. Na, maždaug 15 amžiuje uh, per už, sakykime, pusės hektaro reikėjo vienam žmogui išmaitinti, o e, Kinijoje reik, tiek reikėjo Kinijoje, Europoje reikėjo dešimt kartų daugiau. Taigi efektyvus resursų naudojimas gali būti mūsų ateitis. Ir aš suprantu, kad šiame pranešime truputėlį yra šiokių tokių pavojų, kad kiekvienas dabar pradės kovoti su kiekvienu. Bet mes Europoje stengiamės racionaliai žiūrėti į dalykus, į pasaulį ir norime suvaldyti gamtą, ištirdami jos dėsnius ir panaudodami juos e, savo ekonomikai ir gamybai stiprinti. Bet to reikia stiprinti asmeninę atsakomybę, kiekvienos institucijos, kiekvieno asmens atsakomybę kad žmonės iš tikrųjų prisidėtų prie bendro intereso stiprinimo. Kitas dalykas - kainos. Ir kuri kaina turėtų būti toks pagrindinis dalykas, pagrindinis kriterijus, m, mm, padedantis mums tą programą, kuri čia yra iškeliama įgyvendinti. Tai yra, žinoma, prasminga, bet čia yra ir šiokių tokių problemų, kadangi uh, Mums reikia bendro politinio visuomeninio konsensuso, jeigu iš tikrųjų norime įtakoti dirbtinai kainas ateityje, skatindami tam tikras ekologinės technologijas. Trečias dalykas reglamentai, nuostatos ir taisyklės. Man atrodo, kad nereikėtų galvoti apie naujų taisyklių sukūrimą Europos lygmenių, reikėtų pagalvoti apie jau dabartinių esančių reglamentų tinkamesnį taikymą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 tuo, kad energijos ištekliai mažėja, pasaulyje daugėja žmonių. Ir problema dažnai yra ne klimato kaita, apie kurią taip dažnai kalbame, bet problema yra tai, kad mes neturime racionalių sprendimų, kaip galime efektyviai naudoti išteklius ir kaip mes galime keisti savo vartojimo modelį tam, kad mūsų planeta galėtų ir toliau vystytis ir gyventi tvariai, taip kaip lygi šiol. Taigi, Mes turime stengtis pereiti prie naujos gamybos politikos, tvarios gamybos politikos ir perdirbti kiek daugiau įmanoma atliekų savo pačių teritorijoje, kaip tai, pavyzdžiui, daroma ir Kinijoje. Mes galime sukurti tokiu būdu labai daug darbo vietų savo teritorijoje. Ką reikia daryti, kad tvariau naudotume išteklius? Visų pirma, reikia taupyti energiją, taupyti išteklius, reikia inovacijų atliekų perdirbimo srityje, bet tai jau buvo kalbėta. Antras dalykas, mes turime pasinaudoti savo turimais ištekliais, ir daryti tą vietos lygmenių. Vietos bendrijos turi tą daryti. Kitas dalykas, mes turim pasinaudoti ir skatinimo ekonominiais ir finansiniais skatinimo svertais, kad padarytumėm tokią politiką patrauklę. Be to, Europos komisijai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tarptautiniai koncernai labai dažnai imasi kenksmingų veiklų ir kai kurios valstybės narės taip pat elgesi protekcionistiškai. Dėkojom kolegai Gerik, dabar kalbės kolega Krameris. Ačiū pirmininkė, aš dėkoju kolegai Gerbrandijų už didelį darbą, kurį jis nuveikė. Tikrai galiu paremti daugą, kas pasakyta šiame pranešime ir man tikrai mm, norisi pasakyti, mes turim pe, mm, turime kokiu nors būdu stengtis įveikti visas vidaus rinkos kliūtis, kurios neleidžia mums keistis ištekliais ir perdirbti juos visoje vidaus rinkos teritorijoje. Tačiau dėl vario noriu pasakyti tokį dalyką. Vario, vario kaina padidėjo ne dėl to, kad vario tapo mažiau ir Unilever kainos padidėjo tik tai ne dėl to, kad kainos, kad išteklių yra mažiau, mes tiesiog spausdinam per daug pinigų ir e, pinigai labai dažnai dabar nukreipiami ne į valstybių obligacijas, o į išteklių biržas, ten, kur yra perkamos žaliavos ir todėl, kai į žaliavų biržą patenka tiek daug pinigų, žinoma, kainos kyla. Ir tai tas kainų kilimas iš tikrųjų mažai susijęs su pačių išteklių trūkumu. Ir pranešime yra keletas neteisingų signalų. Vienas iš jų tai yra reikalavimas ekodizaino direktyvą išplėsti į kitas rytis. Nemanau, kad man reikėtų pakartoti tai, kad mes turime mm, rinkai leisti nustatyti, kas yra geresnė, geresnis ekodizainas, o ne, o ne politikams. Uh, Kitas dalykas - mokesčių įvedimas. Negalim Europoje, kuri ir taip jau kenčia nuo krizės, dar rizikuoti įsivesti naują mokestį. Ačiū. Dėkojame kolegai Kramer. Ar, norite, e, ar galėsite atsakyti į kolegos Zieber klausimą? Prašau. Ačiū pirmininkė, kolega Kramer. Jūs pasakėte, kad mes spausdiname per daug pinigų ir dėl to auga kainos, bet žinom, kad amerikiečių Fed bankas prispausdino pinigų ir Europos centrinis bankas, kuris yra įsipareigojęs nedidinti infliacijos, negalėjo to padaryti, tačiau vis tiek, ar nemanote, kad mes taip pat spausdiname per daug eurų? Tai yra politinio vertinimo klausimas. Aš noriu pasakyti, kad e, FED, centrinis bankas, nors tai ir nesusijęs su mūsų diskusija, uh, iš mūsų centrinis bankas išleido milijardą, išspausino milijardą eurų ir pateikė juos bankams, kad išspręstų jų likvidumo problemas. Mes tikrai esam jau seniai palikę stabilumo kelią, e, euro stabilumo kelią. Ir tai tik labai apsunkina žaliavų biržose situaciją, nes į jas tikrai įplaukia dabar labai daug pinigų, nes žmonės labai dažnai investuoja į žaliavas, manydami, kad tai yra saugi investicija ir ten vyksta didžiuliai spekuliaciniai sandoriai. Dėkojame kolegai Kramer, dabar kolegė Hassi, dvi minutės. Kolegat, eh, lämmin kiitos raportti Hermen Jan Kerbrandille erinomais. Brangus kolegos, labai ačiū, labai ačiū už pranešimą, darbas puikus. Gerinti E, išteklių panaudojimą, daugiau e, gaminti naudojant mažiau e, išteklių yra neišvengiama, jeigu norime, kad mūsų visuomenė gyvotų toliau. toliau. Labai gerai, kad komisaras Potočnik rimtai pažiūrėjo į šią problemą. Mes sveikiname dėl šios iniciatyvos ir mes labai patenkinti, e, nelabai patenkinti, kad komisija per du metus nepateikė nei vieno konkretaus pasiūlymo. Na net, nežinau, sakykime, metalinių įpakavimų perdavimas ar e, supirkimas kai kuriuose šalyse tai gali būti panaudota visose šalyse, bet čia tik tais kai kuriuose šalyse veikia, tuo tarpu nieko nebuvo pasiūlyta. Mes aplinkosaugos komitete e, pabrėžiame, kad reikalingi aiškus tikslai, aiškus indikatoriai, kurie rodytų, ar tie tikslai yra pasiekti ar ne. Mes žinome, kad visko reikia, jeigu norime iš tiesų kažką tai sukurti. Jeigu norime, kad e, neliktų viskas tik tuščiais žodžiais, kad viskas virstų ir darbais. Taigi taip pat reikia, kad mes mažintume savo išteklių naudojimą. Nepakanka naud, geresnio naudojimo, geresniam gaminimui, e, nes šiaip taip matome, kad naudojimas tai auga. Mums reikia labai daug dalykų įvairių, mums ypatingai reikia gerinti perdirbimą. E, vis tik tai šiek tiek prieštaringai ir kvailokai skamba e, tos politinės deklaracijos pareiškimai, kad e, nerimaujame, kad mažėja žemės plotų ir kad perdirbama mažiau negu vienas procentas atliekų, sakykime, elektroninės atliekos. Čia dabar uh, rasite daugiau 15 procentų aukso negu aukso kasyklose. Jeigu perdirbsite toną, e, e, toną e, mobiliųjų telefonų, gausite daug, daug kilogramų aukso. Nepamirškime šachtų, sakykime, Suomijoje turime tokių vietų, kurios tapo panašios į grujerosų ir viskas taip išknaisota. E, var, e, suvartojimas daug didesnis iš tų šachtų, negu buvo numatyta leidimuose. Taigi gerinti perdavimą ir žiūrėti, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis. Ačiū poniai Hasi. Žodis poniai Rosbach. I den seneste tid har Europaparlamentet godkendt en række betænkninger. Pone komisijos nariai, Europos parlamentas pastaruoju metu patvirtino daug pranešimų, kuriuose kalbama apie išteklių naudojimo racionalizavimą ir vartojimo mažinimą. Mes e, iškėlėme iniciatyvą gerinti bendradarbiavimą ES šioje srityje. Tačiau kodėl ES turi spręsti, kaip valstybės narės gerins išteklių naudojimą? jog yra tam tikrų reikalavimų dėl atliekų tvarkymo, o šitie dalykai turi būti sprendžiami nacionaliniu lygmeniu, jų neturi diktuoti Europos Sąjunga, nes e, šiuose srityse turi būti atsižvelgiama ir vietos specifika. Kalbama taip pat apie subsidijų laipsnišką atsisakymą. Tai yra geras dalykas. Tačiau yra kitų aspektų, dėl kurių aš negalėsiu balsuoti už šį pranešimą. Pranešime taip pat kalbama apie gerąją praktiką ir apie perėjimą prie racionaliai e, naudojančios išteklius ekonomikos. Tad e, aš balsuodama balsuosiu ne prieš, bet susilaikysiu. Aš manau, kad reikėtų geriau panaudoti esamus teisės aktus, juos labiau ekologizuojant. Pranešime taip pat nekalbama apie kai kurias atliekų rušis, apie plastiką, pavyzdžiui. O šitie dalykai būtent turėtų būti e, reguliuojami europiniu lygiu. Kolega Imbrasas. E, gerbiamas pirmininkė, kolegos, šiandieną spręsdami neatidėliotinas problemas tokias kaip nedarbo infliacijos poveikį fiskalinių deficitų klausimus turime žvelgti į ateitį ir rasti naujų būdų kaip efektyviai naudoti turimus išteklius. pritariu tam kad iš esmės geriau turime naudoti antrines žaliavas ir kurti tinkamas paskatas siekiant mažinti atliekas ir jas pakartotinai perdirbti. tausų išteklių naudojimą ir tvarumą turime padaryti pagrindiniu prioritetu europos ir nacionalinio lygmens inovacijų programose tvariau vartojant mažinant atliekas geriau renkant ir rūšiuojant jas tik taip mes galime prisidėti prie mūsų planetos ir mūsų visų gerovės. tausesnis atliekų naudojimas neatsiejama ekologiškos ekonomikos dalis. europos sąjunga turėtų pasinaudoti savo politine ir ekonomine galia kad ta pačia linkme suaktyvintų ir kitas pasaulio šalis kad užtikrintume savo pačių gerovę ir ateities kartoms sudarytume sąlygas gauti tokią pačią naudą turime išteklius naudoti atsižvelgdami į visų mūsų galimybes. dėkui už dėmesį. Ačiū. Toliau kalbės kolegė Vertman. Pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Mėly kolegos, mėlos kolegės. Dabartinė struktūrinė krizė Europoje rodo, kad mums reikia naujų galimybių, kaip tvariai konstruoti savo ekonomiką. Ekonomika auga, bet mes galime sukurti naujų darbo vietų tik tai skatindami tvarų vartojimą ir tvarę ekonomiką. Mes turime pasirūpinti ir tomis sritimis, kurios lygi šiol buvo apleistos. Pavyzdžiui, demografinis sprogimas pasaulyje ir su tuo susijęs didesnis maisto produktų vartojimas ir ekosistemų apkrova. Todėl aš prisidedu prie to, kad reikalauju vartoti tvariai išteklius, maisto išteklius ir gamybos išteklius. Tam reikalinga kontrolė, skaidrumas ir aiškinimas, aiškinamasis darbas piliečiams. Tai yra tas papildymas, kurį norėčiau pridurti. Mūsų piliečiai tikrai yra pasiryžę aktyviai prisidėti prie šios kampanijos. Lygiai taip pat tą pasiryžę yra padaryti ir nacionaliniai, ir vietos politikai. Ir manau, kad pranešimas eina tą linkmę, noriu už jį padėkoti. Dėkojame kolegiai Vertman, toliau kalbės kolega Franko. Dvi minutės. Merci, monsieur le président, merci. Dėkuoju, pane pirmininkė, dėkuoju pranešėjui už puikų pranešimą. Aš pasisakysiu už šį pranešimą. Mėly kolegos, mūsų ekonomika ir mūsų pramonė priklauso nuo išteklių ir žaliavų, kurių kainos vis nestabilesnės. Ir prieiga prie jų sunkėja. Pavyzdžiui, retieji metalai, kurių reikia tam tikroms technologijoms. Tuo tarpu Kinija dabar turi monopoliai, beveik ištisą monopolį šitų medžiagų. Uh, Turime taip pat galvoti ir apie aplinkosaugą. Ir dėl to turime galvoti, kaip užtikrinti mažesnę priklausomybę nuo šių išteklių ir kaip geriau perdirbti e, atliekas. ES turi galvoti apie tokią ekonomiką, kur įvairios, kur, kur būtų žiedinė ekonomika ir kur įvairios medžiagos, jų naudojimas truktų ilgiau. Atliekų energetinis panaudojimas taip pat turi būti skatinamas. Mes turime galvoti apie išteklių tvarų naudojimą, nes e, čia dar yra daug neišnaudoto potencialo. Miško ištekliai, medis, tai yra atsinaujinantis energetikos e, ištekliai. Tai yra natūrali medžiaga. Dabar dabartinėje situacijoje turime būti kūrybingesni ir aktyvesni, panaudodami mūsų išteklius, taip, kad skatintume ekonomikos augimą. ES turi skatinti įmonės kurti naujesnius, inovacinius produktus ir tvaresnius produktus. Taip pat reikia, kad vartotojai būtų atsakingesni. Todėl, manau, turime pagerinti ekologinį gaminių ženklinimą, nes e, tuomet vartotojai galės pasirinkti geriau. Ir nepamirškime to, kalbėdami be kita ko ir apie vandenį, kurio gali pritrūkti ir kuris yra labai brangus išteklis. Kolega Kutas. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė, brangus kolegos. Per pastaruosius 12 metų mes matėme, kaip labai žymiai auga tarptautiniu mastu e, pirminių žaliavų suvartojimas ir kaip didėja spekulacinės tendencijos. Visa tai pareikalavo didelę kainą sumokėti šimtų tūkstančių milijonų e, gyventojams. E, e, blogai naudojami, blogai skirstomi ištekliai. Ir šiame kontekste ES turi skatinti globalią sistemą, kad būtų e, globaliai gerai panaudojami gamtiniai ištekliai. Tad komisijos paprašyčiau įvesti tam tikras e, e, priekybos taisyklės ir e, fair trade taisyklės kad e, būtų nustatyti tam tikri e, tarifai mūsų išteklių naudojimui geresniam. Taip pat norėčiau paminėti, kad spekulacija pirminėmis žaliavomis liečia šimtų tūkstančių gyventojų gyvenimo kokybę ir dėl to tai tokią praktiką reikėtų paprasčiausiai uždrausti. Dėkojame kolegai Kutaš, toliau kalbės kolegė mane. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai. Labai ačiū už tokį puikų pranešimą. Manau, kad mes visi galime pritarti tam, ką jūs sakote. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad pranešime yra pabrėžiama, kaip svarbu yra pakartotinai panaudoti perdirbtas medžiagas. Tai yra labai svarbus esminis dalykas. Jūs žinote, kad Europoje Yra tokių šalių, kuriuose viskas šimtų procentų išmetama į savartynus, tad reikėtų e, būtinai akcentuoti tokį dalyką kaip perdirbimas. Labai gerai yra tai, kad jūsų pranešime yra pabrėžiama maisto produktų atliekos, nes reikia pabrėžti ir tokius dalykus kaip maisto grandinė, tai yra teisingi dalykai ir tai yra būtini dalykai. Šiame pranešime yra pabrėžiama tvarus išteklių naudojimas, ypatingai miško išteklių. Labai svarbu pabrėžti, kad miško ištekliai būtų teisingai panaudojami, nes metis galima būti, būti panaudojamas bet kur ir daug kur. Ačiū kolegai Maner, dabar dvi minutės kolegai Butikofer. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiamas pranešėjų, gerbiami kolegos. Norėčiau labai padėkoti ponui Gerbrandi už šį pranešimą, nes juo ar šiomis diskusijomis pasiunčiama žinia turėtų skambėti taip. Tiek visuomeniai, tiek ekonomikai, ūkiai, tiek valstybėms narėms jį skirta ir pasako, jog tiek parlamentas, tiek komisija, tiek taryba dalyjasi atsakomybę už veiksmingą išteklių panaudojimą. Man atrodo, faktai mums visiems yra žinomi ir aiškus. Visi žinome, kad Europa yra žymiai labiau priklausoma nuo, santykinai priklausoma nuo įvairių išteklių importo negu kiti regionai. Ir žinome, kad mūsų ūkis būtų tik labiau skatinamas, jeigu skatintume veiksmingą išteklių panaudojimą. Mums nuolat pateikiami įvairūs skaičiai, pavyzdžiui, kad 3 milijonus darbo vietų galėtume sukurti veiksmingai, efektyviai panaudodami išteklius. Ir esminis dalykas čia yra būtent veikti pagal šią strategiją, pagal šį požiūrį. Čia svarbiausi dalykai yra tinkamas valdymas. Tiek komisija, tiek parlamentas, tiek ypatingai valstybės narės ir patys m, mm, ūkio dalyviai, visi veikiai kartu turi dirbti iš vien. O čia trūkumų dar tikrai nemažai, būkime patys atviri savo ir sažiningi. Galbūt sąrašas nėra mano labai išsamus, bet radau bent jau keturias valstybės narės, kuriuose bent jau yra šiokių tokių e, veiksmingų išteklių panaudojamų planų. Niderlandai, Vokietija, Jungtinė e, karalystė ir vienintelė e, valstybė narė Vokietija apskritai vyriausybės lygmenių tokius dalykus svarsto. Bet to tikrai nepakanka vertinant visą ES mastą. Ir iš tikrųjų ministrų tarybos sustikimų metu buvo tik blokuojami kai kurie komisijos sprendimai. Būkime ambicingesni, ryštingesni. Ir dar kartą pakartosiu tą pačią žinę. Išdrįskime lyderiauti arba bent jau sekime tam tikrų pavyzdžių. Kitaip tiesiog reikės pasitraukti iš kelio kitiems. Ačiū kolegai Butikoferiui. Dabar viena minutė, ponė Janakudakis. Average... Dėkoju. Šiuo metu vidutiniškai 6 tonas atliekų generuoja vienas ES pilietis per metus. Toks skaičius yra visiškai nepriimtinas ir dėl to reikėtų skatinti efektyvesnį išteklių panaudojimą ir pakartotinį atliekų panaudojimą. Vienintinėje karalystėje 40 procentų tik tai 40 procentų jau namų ūkio atliekų yra pakartotinai panaudojama. Prieš 10 metų tai buvo tik 11 procentų. Pranešime randu kai kurias praktinio pobūdžio mintis ir pasiūlymus apie tinkamesnį išteklių žemės e, ūkio, pavyzdžiui, panaudojimą, taip pat kai kurių mokesčių įvedimą. Ir iš tikrųjų reikėtų suprasti vieną dalyką. Mokesčiai tikrai neišspręs visų problemų. Man atrodo, kad visi ištekliai turėtų būti valdomi taip, kad tai atitiktų ekologijos principus. Bet tuo pat metu reikia taip pat laikytis ir realistiškesnių tikslų perinant nuo šiukšlių vežimo į savartynus prie pakartotinio atliekų vartojimo. Ir tai turėtų daroma būtent valstybių narių lygių. Dėkuoju. Pone Jana Kudakis, dabar žodis vienai mintis teikiamas kolegų iš Čimanski. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes čia kalbame apie uh, šiltnamių dujų mažinimą 95 procentais palyginus su 1990 metais. Tai aišku yra labai geras tikslas, tačiau Tačiau en, bus labai sudėtinga sumažinti energiją, kuri tam reikalinga. Mano šalis Lenkija labai daug padarė, kad anglės dvideginio išmetalai būtų sumažinti ir atskirų valstybių narių pastangos turėtų būti kažkaip įvertintos. Mes kalbame apie ūkio augimą Europoje, todėl mes turime būti labai atsargus, jeigu, kai, kai nustatome e, tolimesnius tikslus, tolimesnius išmetalų mažinimo tikslus. Mes negalime sauliaisti būti naiviais ir tos šalis, kurios išskiria daugiausia CO2, tai yra e, JAV, Kinija ir Indija ir jos nesilaiko mūsų tikslų. Dėkoju kolegai iš Šimanski, dabar ponė e, Gardinį. Dėkoju ponė pirmininkė. Mes norime nustatyti aplinkosauginius tikslus ir visi dėl to sutarėme. Na, nu, efektyvu, efektyviai išteklius naudojantis ūkis yra labai svarbus dalykas ir mes turime e, kurti tokią sistemą, kuri e, tenkintų ne tik dabartinės kartos interesus, bet kuri e, paliktų kažką ir ateities kartoms. Man atrodo, mes turime pakeisti savo mąstymą, netgi galbūt pakeisti kultūrą, nes dažnai komis, ypač komisija laikosi tokio labai griežto požiūrio E, pranešėjas, pristatydamas pranešimą, jau labai daug e, pasakė. Tačiau man, pavyzdžiui, susirūpinimą kelia tai, kad e, mokesčiai turėtų būti perkelti į ekologinę, į ekologinę sritį. Ir tai, gali, ir tai gali įtakoti tai, kad mūsų piliečiai mokės dar didesnę mokesčių naštą. Mūsų pranešėjas ponas Florence taip pat pasakė keletą vertingų pastabų. Nemanau, kad mes e, turime teisę nurodinėti savo piliečiams, ar jie turi valgyti daugiau gyvų, gyvulinės kilmės e, baltymų ar ne. E, mes kalbame apie maisto produktų švaistimą, nes daugiau nei 20 procentų maisto produktų tiesiog yra išmetami, taigi mums reikia realaus ir konstruktyvaus požiūrio. Taip pat turime palaikyti tuos pasiūlymus, kurie padėtų e, MVI e, turėti geresnę prieigą, geriau pasinaudoti mokslinių tyrimų rezultatais ir įvairiomis naujovėmis. Aišku, gamybos sektorijoje taip pat reikia šitą keisti. Ta, ta daryti yra būtina, efektyvus išteklių naudojimas yra svarbus dalykas, tačiau tą turime daryti remdamiesi ne tik ekonominiais kriterijais, bet ir kitais kriterijais. E, taip pat neturime bandyti verstis per galvas. Dėkoju kolegiai Gardinį. Ponas Bitikoferis norėtų užduoti Jums klausimą, ar atsakysite į jį? Pone Bitikofer. Pone pirmininkė, pone kolegė, Tik, kad teisingai suprasčiau, jeigu mes e, nagrinėjame komisijos pasiūlymą, jeigu komisija ma, bando sumažinti darbo apmokestinimą ir tai turėtų būti pakeista e, išteklių apmokestinimu, nesuprantu, kodėl tai padidės našta piliečiams. Tai toliau kitas klausimas, jeigu yra faktas, kad darbo produktivumas e, išaugo žymiai greičiau negu išteklių produktivumas, tai kodėl mes stabdome savo e, ūkį vietoj to, kad skatintume išteklių produktivumą. Pone Gardini. Jeigu kalbame apie mokesčius, tai galiu pasakyti, kad dar niekada nematėme tokios situacijos, kad vieną mokestį pakeistų kitas. E, E, ir kaip, kai, atsirandtų, no, kai atsiranda naujas mokestis, kad išnyktų buvęs prieš tai. Man atrodo, kad čia turime laikyti subsidiarumo principo. Mokesčiai yra valstybių narių kompetencija. Dabar svarbiausia pradėti naują kultūrą. E, mes negalime iš viršaus į apačią numesti kažkokius, nuleisti kažkokius naujus mokesčius. Tai yra sudėtinga problema ir šiandien mes E, konstatavome, kad yra noras pagreitinti dalykus, galbūt yra e, daug ir pažangos, tačiau kai kada e, tie tikslai yra pernelik skuboti ir tuomet jie sukelia problemas. Dėkoju. Dabar ponas Grotė dvi minutės. Komisar. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiamas pranešėjų šešėliniam. Kreipiuosi pati šešėlinius pranešėjus. Taip, ryšto yra daug, bet e, darbų nuveikta tikrai labai mažai. Ta galima tikrai pasakyti apie efektyvų išteklių naudojimą. Visi apie tai kalba, bet kaip tą pasiekti. Laisvanoriško pobūdžio priemonės jau matėme tiek automobilių pramonės srityje, tiek kitose srityse žlugo. Efektyvus išteklių naudojimas, tausesnis išteklių naudojimas pasitarnaus ir aplinkos saugos rodikliams, ir sveikatai, ir žemės ūkiui, ir kitoms sritims ir vien pažvelgus į tuščią um, tarybos atstovų suolą, labai liūdna pasidaro dėl to, kad tarybos atstovų nėra ir jie tikrai daug ką praleis šiandieną čia, su, čia nesudalyvavę, kadangi pono Garbrandi pranešimas yra labai svarbus. Mes tą temą diskutuosime dar ilgai, metų metus ir visa tai nulems, ar mes ateityje gyvensime susikūrę tam tikrą gerovę Europoje ar ne. Ir dabar reikia kalbėti apie konkrečias priemonės. Reikia išorės išlaidas kaip nors įtraukti į sąnaudas. Ir tą principą būtinai reikia e, įtvirtinti. Tas, kas teršia, privalo už tai susimokėti. Nes kai kalbame apie, pavyzdžiui, sveikatos draudimą ar kitas sritis, viskas yra apmokėta mūsų pačių mokesčiais, ponia Gardiniai. Ir tą principą reikia įtvirtinti ir šioje srityje ir jo paisyti, nes tik taip pasieksime tai, um, ko norime, susidoroti su ateities iššūkiais. Vis daugiau žmonių gyvena pasaulyje, aišku, net tas nepasakytina apie Europą, Europoje jų vis mažiau. Ir kolega Gerbrandi pateikė labai rimtus ir argumentuotus teiginius savo pranešime ir pasiūlymus galvoti apie naujas politikos kryptis. Taip pat ir komisija sakė, kad mes turime ne tik reglamentuoti, bet taip pat pažvelgti ir į fabriką gaminantį, pavyzdžiui, automobilį, kuris um, daug anglės dvideginio išmeta. Ar tai yra teisinga praktika? Nereikėtų paisyti tik dabartinio status quo, nes visa tai, ko nepadarysime šiandien, mums labai daug kainuos ateityje. Ačiū kolegai Grote, Toliau kalbės vieną minutę pon... kolega Zanoniai. Sveikinu kolegą, parengus tikrai labai puikų pranešimą. Norime veiksmingiau, efektyviau išteklius naudojančios ekonomikos ir labai svarbu tą pasiekti. 2020 metais 9 milijardai žmonių gyvens šioje planetoje ir aišku, kiekvienas iš jų nori kiek įmanoma geresnių gyvenimo sąlygų. Šiuo metu pakartotinio žaliavų panaudojimo rodikliai nėra patenkinami. 2050 metais iš tikrųjų mes e, galėtumėm žymiai daugiau ko pagaminti, bet neturime tam arba neturėsime tam pakankamai išteklių, vadinasi, turime juos geriau panaudoti ir, panaudo, ir pašalinti įvairias kliūtis e, pakartotiniam žaliavų panaudojimui. Ir jų atrinkimui taip pat reikia kurti paskatas e, verslui, geriau atrinkti atliekas, o kalbant apie savartynus, taip pat reikėtų elgtis griežčiau. Ir deginimas turėtų būti leidžiamas tik um, pačiais kraštutiniausiais ir išimtiniais atvejais. Reikėtų stengtis kiek įmanoma geresnės sąlygas žemėje sukurti. Reikia įvairių, aišku, rodiklių, leidžiančių išmatuoti mūsų pasiekimus ir kiek įmanoma veiksmingiau naudoti išteklius. Ačiū kolegai Cenoni. Toliau kolega Šimanski, vieną minutę. Vyvažona politika surovcova. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Subalansuota išteklių ir žaliavų politika turėtų remtis trimis ramščiais e, efe, - perdirbimu, efektyvumu ir taip pat gerų nuosavų išteklių naudojimu. Deja, kol kas nematau tokios pusiausviros ir ji neatsispindi ir šiame pranešime. Šiame pranešime e, yra akcentuojamas efektyvus išteklių naudojimas. Jeigu mes kalbame apie ES išteklių politiką, turėtume nepamiršti e, mokestinio elemento, reiktų įmesti, e, įvesti papildomus mokesčius, specialius mokesčius, reiktų keisti visą mokestinę sistemą. Aišku, tai turės neigiamų pasiekmių Europos ūkio e, konkurencingumui. Papildomas žaliavų apmokestinimas mums, mūsų netenkina, mes negalime pritarti tokiam siūlymui. Turėtume rūpintis tuo, kad ūkis ekonomika galėtų vystytis toliau. Šis pranešimas neatspindi mūsų frakcijos lūkesčių, todėl mes nepalaikysime šio pranešimo. Dėkoju, kolega Šimanski. Toliau dvi minutės kalbės ponia Hibner. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jo nuveiktą darbą. Norėčiau paliesti keletą šio pranešimo aspektų. Aš pateikiau pakeitimus dėl tam tikrų temų, nes manau, kad mes galėtume geriau panaudoti savo išteklius. Visa tai, ką mes darysime, visa mūsų veikla turėtų būti orientuota į tai, kad toliau vystytųsi ekonomika. Aišku, žalioji ekonomika yra taip pat labai svarbus aspektas, tačiau krizės laikotarpiu mes negalime e, kurti papildomų administracinių kaštų. Pavyzdžiui, jeigu mes uždrausime. E, vežti atliekas į savartynus, tai tuomet mes turėtume pagalvoti, ar negalėtume kažkaip kitaip panaudoti išteklių. Krizės laikotarpis nėra pats geriausias laikas įvesti papildomiams mokesčiams, todėl aš pasisakyčiau už tai, kad mes vėliau kalbėtume apie mokesčių į vedimą. Jeigu kalbėsime apie gyvulinės kilmės baltymus, tai iš tiesų būtų labai sudėtinga pakeisti visą žemės ūkį šią prasme. Taip pat manau, kad realios techninės galimybės e, taip pat vaidina svarbu vaidmenį, reikia jas atsižvelgti. Ir mes e, atsižvelgiant į tas galimybės negalėsime sumažinti atliekų skaičiaus taip, kaip tai įsivaizduoja pranešėjas. Toliau kitas svarbus dalykas yra informacija galutiniam vartotojui, bet ta informacija turėtų būti gera ir, ir lengvai suprantama. Man atrodo, kad šiame pranešime yra daug gerų pastabų, e, tačiau nepaisant to trūksta nuorodos į dabartinę krizę, o mes juk neturime pamiršti, kad Europa dabar išgyvena krizę. Turėtume savęs paklausti, ką mes galime padaryti savo e, dabarties kartoms ir ateinančioms kartoms, kaip sukurti daugiau darbo vietų. Ačiū. Dėkuoju, kolegė Hübner. Toliau pusantros minutės kalbės ponia Ulfskok. Tak, herr Tolman. Resurs... Dėkuoju, pirmininkė. Išteklių tausus naudojimas reiškia, kad mes turime tiesiog naudoti juos geriau. Mums reikia taip pat užtikrinti ūkio augimą, kurti naujas vietas ir visą tai turime daryti atsižaudami į mūsų aplinką. Ir būtent aplinkos aspektas yra labai svarbus mūsų konkurencingumo politikos aspektas. Pranešime yra kalbama apie tai, jog reikia nutraukti subsidijas, skiriamas, kurios šiuo metu yra skiriamos bendrovėms, kurios užsijima aplinką žalojančią veiklą. Žaliavų politika yra pagrįsta principu ir būtinybė užtikrinti e, saugų išteklių tiekimą. Bet jau galime pagalvoti ir apie naujas visokias mintis, apie inovacijas. Pavyzdžiui, apie miestų turimų išteklių panaudojimą. Tai padėtų mums taip pat ir sutaupyti nemažai biudžeto lėšų. Turimas lėšas reikia naudoti sumaniai ir kūrybingai. Būtent todėl aš manau, kad mums reikia platesnės diskusijos šiuo klausimu. Tačiau kartu tiesa ir tai, kad jeigu mes apmokinsime ne darbo jėgą, o, o technologijos, gali kilti nenumatytų pasiekmių. Pane Galing, praeitais metais mano frakcija pasveikino komisijos pateiktą planą ir gruodį įvykusios tarybos uh, išvadas dėl išteklių efektyvaus naudojimo. Ir mes iš esmės pritarėme ir šiam šią iniciatyvą rengiamam pranešimui, nepaisant to, kad mes uh, iš ankstesnės patirties žinome, kad ne visi savo iniciatyvę rengiami aplinkosaugos komiteto pranešimai mums yra priimtini. Dėkodama pranešimą noriu pasakyti, kad kai kur dėja pranešimas e, yra pernelik ilgas, e, pernelik daug, daugio žodžiaujama. Nes aš turiu pasakyti, kad aš negaliu pritarti kai kuriems pasiūlymams, pavyzdžiui, tam, kad žemės ūkis e, turi tik tai žalą mūsų ūkiui, pasiūlymui įvesti naujus mokesčius ir taip pat naujas kai kurių savokų apibrieštis, pavyzdžiui, aplinką žalojančios, žalojančios e, medžiagų apibriešti. Ir dėl to mano frakcija negalės balsuoti už šį pranešimą ir mes turėsime susilaikyti. Dėkoju, ponė Göling. Toliau dvi minutės kalbės ponas, ponė Korhola. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip ir sakoma, šiame pranešime mes šiuo metu susidurėme su didžiuliu iššūkiu, kalbant apie gamtinius išteklius ir jų panaudojimą. Dėl to reikia planuoti, atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą ir komisija visiškai teisingai siūlo uh, reikalauti tausiai naudoti išteklius visoje Europoje, taip pat ir galvojant apie Europą 2020 strategiją. Kai kurių išteklių e, sumažės netgi du kartus e, ir jau visai greitai, dėl to turime elgtis apgalvotai ir apdairiai. Taigi labai aktualus yra šiuo metu šis pranešimas, jis taip pat yra susijęs ir su ES konkurencingumu. Mes norime pereiti prie pramonės, kuri uh, išmeta mažiau CO2 išlakų ir tai yra klausimas būtent susijęs su mūsų konkurencingumo didinimu. Turime planuoti viską protingai, veiksmingai naudoti žaliavas. Dėl tos priežasties manau, kad e, nereikia naujų teisėkuros iniciatyvų. Iš tikrųjų, reikėtų tik geriau išnaudoti jau esamus teisės aktus ir daryti tą veiksmingai. Nes e, pagal klimato kaitos politiką Yra jau numatyta įvairių teisės aktų, kai kurios taisyklės dubliuojasi. Pirmininkas, nenorėjau jūsų nutraukti, bet vis dėlto vertėjai siunčia man ženklą, kad jūs skaitote per greitai. päätöslauselma menee myös liian pitkälle ehdottaessaan käytännön toimia. Manau, kad pranešime užgriebiama pernelyg plačiai ir taip pat ir praktinio pobūdžio pasiūlymai nėra pakankami. Reikėtų dar atsižvelgti ir į sąlygas įvairiose vietovėse. Deginimas kai kur gali būti labai protingas sprendimas ir netgi tuo būdu galima būtų pagaminti elektros energijos apmokestinimas e, aplinkosaugos srityje taip pat nėra visada prasmingas ir bus regionų, kurie tam tikrai nepritars. Norėčiau padėkoti kolegai Florence už jo puikų darbą kaip šešėlinio pranešėjo ir taip pat už jo tinkamas pastabas. Ačiū kolegijai Korola. Dabar pasakysiu dar, kad e, kolegijai netgi buvo likę kalbėjimo laiko. Bet reikia pastebėti tai, kad e, jūs turėtumėte kalbėti aiškiai ir suprantamai ir nepernelyg greitai. Jeigu jau skaitote tekstus, tuomet tekstus iš anksto atsiųskite vertėjams ir jiems bus lengviau dirbti verčiant. Toliau kalbės kolega Lainin, pusantros minutės. Pone pirmininkė, čia yra bloga tradicija šiame parlamente, kad žmonės skaito e, savo tekstus ir bando sutilpti į vieną minutę, o nepasako vieną arba dvi mintis laisvai. Man tai labai nepatinka. Bet aš pabandysiu pasakyti savo mintis. Pone komisarė Potočnik, jūs teisingai pak, e, įvardinote efektyvaus išteklių naudojimo planą kaip e, esminį e, pokytį. E, mūsų politikoje. Ir tam, kad tas pokytis įvyktų, reikia, kad e, prie to prisijungtų visi veikėjai. Ir yra labai svarbu, kad Briuselėje yra kuriama ište, iš, efektyvaus išteklių naudojimo platforma. Ir svarbu, kad prie to prisidėtų visos valstybės narės, jų regionai ir netgi e, savivaldybės bei vietos e, struktūros. Išteklių naudojimo planai yra e, ta. E, yra esminė priemonė. Mes turime klimato kaitos švelninimo e, planus. Taip pat reikia nepamiršti kitų išteklių, e, Tai yra, atsiprašau, kitų sričių, pavyzdžiui, finansų, e, pavyzdžiui, finansų ministrai taip pat galėtų būti įtraukti į e, į šios problemos sprendimą, kai yra kalbama apie subsidijas bei naujus mokesčius. Mums reikia naujų verslo modelių, kurie būtų tvarūs e, ir kurie neskatintų tik tai išteklių naudojimo. Taigi čia turėtų veikti ne tik ūkio, bet ir finansų ministrai kartu. Ačiū. Dėkoju, kolega Lainen. Atsiprašau. Buvo Jums iškelta melinoji kortelė, kolegė Merkis norėtų užduoti Jums klausimą. Ar atsakysite jos klausimą? Eh, eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolega Lainen, jūs kalbėjote apie naujus verslo modelius. Taip pat buvo pasakyta, kad ne tik technologijos, bet ir nauji verslo planai yra labai svarbus. Galbūt jūs galėtumėte įsivaizduoti, pavyzdžiui, kažkokį leasingo eh, modelį, kuomet yra neperkama, o nuomojamasi. Ir tokiu būdu produkto nuosavybė liktų gamintojo. E, Gal tokiu būdu būtų galima užtikrinti žiedinę ekonomiką? Dėkoju kolegė už šį klausimą. Iš tiesų, e, įprastinis verslo modelis yra susijęs su tuo, kad siekiama kiek įmanoma daugiau išteklių panaudoti. Gamintojas kažką e, gamina, nesirūpina atliekomis, produktas patenka pas vartotojus ir galiausiai e, jo jo kelias baigėsi savartinė. Mums reikia kito verslo modelio, kur e, gamintojas būtų atsakingas už savo produktą nuo pagaminimo iki jo perdirbimo ar pakartotinio panaudojimo. Man atrodo, kad yra įmanoma kurti naują produktų dizainą ir kurti naujas panaudojimo, produktų panaudojimo strategijas. Manau, kad atsakiau jūsų klausimą. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar ponia klas. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Mes galime daug prisigalvoti visokių dalykų, tačiau faktas yra tas, kad gyventojų skaičius pasaulyje auga, energija, žemė, vanduo, kiti ištekliai e, yra išeikvojami. E, taigi mes turėtume teisingai naudoti išteklius visame gyvavimo cikle. Turime kalbėti apie procesą nuo gamybos per vartojimą iki e, perdirbimo ar e, atliekų tvarkymo. Visas šis procesas turėtų būti tvarus. Efektyvus išteklių naudojimas yra svarbus mūsų ekonominio augimo strategijos aspektas atskiri politiniai tikslai šios strategijos tarpusavėje turėtų būti susiję. Jeigu mes kalbame apie išteklių tausojimą, tai dažnai e, su tuo nesutampa e, reikalavimas, kad dirbo, dirbonuotų tam tikri plotai e, žemės ūkija. E, taigi tai taip pat nėra e, tausus naudojimas e, ir tai yra neatsakingas požiūris, kai e, tų regionų, kurie yra gerose klimatinėse zonose, e, iš jų yra reikalaujama nustoti gaminti žemės ūkio produktus. Mes turime kalbėti apie tvarų išteklių naudojimą ir e, galvoti apie ateities kartas. Turime skatinti biologinę įvairovę. Pati strategija e, turėtų atitikti efektyvaus išteklio naudojimo e, kriterijų. Ir nereikia ieškoti daugiau kažkokių, ieškoti ir išrasti naujų įstatymų, turime geriau panaudoti dabar egzistuojančius teisės aktus. Ir jeigu kalbame apie išteklius, tai taip pat ir darbo jėgos išteklius reiktų naudoti tausiau. Jeigu mes nuolat kursime naujas e, statistikas ir naujus rodiklius, tik tai tai sukurs tik tai didesnį bi biurokratijos aparatą, kainuos daugiau energijos ir kaštų ir nebus efektyvu. E, gerbiami kolegos, mes negalime pasakyti, kas yra efektyvus patiekalas, ge geras kepsnys taip pat yra energija. Dėkoju. Dėkoju kolegė. Toliau e, ponė Kadenbach. Gerbiamas pirmininkė, ponė komisarė. ECR frakcija iš tikrųjų yra ir konservatorių frakcija, dėl to visiškai nesuprantu, kodėl ji nepasirengusi išsaugoti to, ką mes norime išsaugoti. Tai yra švarų vandenį, sveiką dirbožemį, neužterštą orą. Nesuprantu, kodėl nenorite paremti šių idėjų, nes man atrodo, tai yra šių dienų mūsų pagrindinis iššūkis ir atsakomybė. Mes atsakome už dabar gyvenančią kartą ir taip pat už būsimas kartas ir turime būtinai žaliavas e, naudoti tausiai ir taupiai. Man atrodo, pateiktas veiksmų planas tikrai pateikia įvairių galimybių ir parodo, kaip turėtumėm elgtis. Turime ne tik apie ūkio augimą, ekonomikos augimą galvoti, bet ir apie gyvenimo gerovės ar gyvenimo sąlygų gerinimą. Dėl mokesčių, man atrodo, mokesčiai yra e, taip pat dalykas pagerinantis gyvenimo kokybę, nes mokesčiais mes valdome situaciją, mes nukreipiame ją tą linkme, kad būtų galima įgyvendinti mūsų politinę misiją, tai yra pakelti visų ES piliečių gyvenimo kokybę. Mokesčiai yra ta priemonė, kuria galima pasiekti tai, kad pinigai būtų panaudoti būtent ten, kur reikia Jau girdėjome, štai e, teršėjo principas buvo paminėtas šiandieną diskusijos metu. Būtent tai yra teisingas principas, teisingai perskirstomi pinigai. Man atrodo, reikia padėkoti ponui Gerbrandi už pranešimą, jis tikrai yra labai um, toleregiškas ir mes plačia balsų daugumą galėsime, manau, jį paremti. Ačiū kolegijai Kadenbach. Toliau užsiregistravo kalbėti ponė Jordan v tem času je v Evropi približno 28. Dėkoju, pirmininkė. Šiuo metu Europoje yra maždaug 24,8 milijono žmonių be darbo Europoje. Štai apie ką turime kalbėti. Mums reikia geros ekonomikos, mums reikia ūkio, o ūkio, gero, patikimo ūkio, o ūkiui reikia žaliavų. Tik tai taip galėsime konkuruoti su kitomis šalimis. Žaliavų, kaip žinia, turime neįtin daug ir būtent todėl turime naudoti turimą žaliavas labai efektyviai. Taigi, ką dabar turėtume daryti? Turėtume iškoti būdų mažiau vairuoti, mažiau valgyti, turėtume dar labiau kelti mokesčius, Štai kokie, kokius girdime pasiūlymus, tačiau vargu ar tai padės mums iš tikrųjų įspręsti dabartinę situaciją. Mums iš tikrųjų reikia efektyviau ir tausiau naudoti turimus išteklius. Mums reikia, kad mūsų ūkis ir pramonė veiktų efektyviau ir našiau. Europos parlamentas svarstė šį klausimą ir anksčiau, bet to mes esame patvirtinę ir rezoliuciją šią temą. Negalime vien kalbėti apie taupimo priemonės. Turi, neturime pasiduoti žiniasklaidos spaudimui. Turime ieškoti būdų ūkiui atgaivinti. Ir žmonės e, turėtų tinkamai nustatyti prioritetus ir jų siekti. Be to, turime turėti ir daugiametį ES biudžetą. Mums reikia geresnio biudžeto, geresnės vystimosi politikos. Šiame pranešime yra pateikta daug įdomių pasiūlymų. Pavyzdžiui, kalbama apie tai, kad reikia geriau prižiūrėti, kad tinkamai būtų gyvendinami teisės aktai. Mums reikia taip pat naujų būdų, kurie leistų mums e, tinkamai įvertinti mūsų daromą pažangą. Taigi aš galiu jūs tik tai paraginti žengti šiuo keliu ir toliau. Dėkuoju toliau ponas Tanesesku. Stimas koledži. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Atsakymas į mums kylančius iššūkius, mūsų visuomenį kylančius iššūkius, turint galvoje veiksmingą išteklių panaudojimą, yra nelengvas. Nelengva tą atsakymą rasti. Dėl to norėčiau pasveikinti pranešėją, taip pat ir šešėlinius pranešėjus, už jų indėlį į šio atsakymo paieškas. Turime žinoti, kur link norime nueiti ir tada jau beliks tik tai ieškoti žingsnių, kaip tos tikslus įgyvendinti. Reikia galvoti apie vietos ir regioninį lygmenį. Vien atliekų tvarkymo srityje egzistuoja didelių skirtumų. Yra valstybių narių, kuriuose net nebėra savartynų, pavyzdžiui, Vokietijoje arba Niderlanduose. Bet yra ir tokių valstybių narių ar miestų, kur yra didžiuliai savartynai e, kol kas, kaip kad, pavyzdžiui, Rumunijoje ir Bulgarijoje. Yra ir tokios šalis kaip Belgija ir Švedija, kurios jau žengia teisingų kelių. Prie naujųjų naujosios Rumunijos e, vyriausybės prioritetų. E, džiugu pastebėti, kad e, priskaičiuojamas ir veiksmingas atliekų tvarkymas. Vietos ir regionų valdžios institucijos iš tikrųjų suvaidins svarbu vaidmenį ne tik patvirtinant veiksmų planą, bet jos bus tiesiogiai įtrauktos į strategijų įgyvendinimą. Labai svarbu pasiekti tai, kad piliečiai būtų mūsų pusėje. Vis daugiau piliečių elgesi labai samoningai, nori vartoti samoningai ir taus ir būtent tai yra tas kelias, kurio turėtume eiti. Ponas Peterle. Podlago za dobro poručio. Dėkoju. Europos komisija parengė dokumentą, kuris tapo gerų šio pranešimo pagrindu ir aš todėl norėčiau padėkoti ir komisijai, ir dėkoju pranešėjui už šį pranešimą. Mes visi suprantame, kad jei efektyviau nenaudosime turimų išteklių, tuomet nesugebėsime užtikrinti darnaus augimo. Ypatingai džiaugiuosi tuo, kad pasirinktas labai platus e, integruotas požiūris, kuris apima ir pilietinį visuomenę, ir gamintojus, ir politikus. Aš manau, kad mums iš tiesų reikia naujos išteklių naudojimo vertinimo rodiklių sistemos. Be to, efektyvų išteklių naudojimą reikia susijęti ir su Europos semestru. Kalbama ir apie tai, kad turime atsisakyti visų aplinką žalojančių medžiagų. Toks požiūris ne tik padės mums sukurti geresnį gyvenimo aplinką Europoje, bet ir sukurti naujas darbo vietas bei suteikti naują pagreitį mūsų ūkiui. Aš taip pat manau, kad mums reikia gaivinti ir atliekų perdirbimo rinką. Dabar gyvulinės kilmės baltymai ir jų gamyba. Tam, kad turėtume jų pakankamai, reikia gerinti sąlygas kaimo vietovėse. Dėkuoju. Toliau Perėlo Rodrygės. Ačiū pirmininkė. Tai, ką šiandien svarstome, tai tai yra pono Gerbrandė pranešimas, už kurį aš jam dėkoju, yra puikus pavyzdys to kelio, kuriuo turėtume žengti. Tačiau šis kelias yra gan dobėtas. Dabar išgyvename krizę, taikome taupimo priemonės, nepamirškime ir subsidiarumo principo, dėl kurio negalime gyvendinti daugybės priemonių. Dabar atėjo laikas kalbėti apie e, techninės detalės. Gana, užteks mus kalbėti apie e, šias kliūtis. Mums reikia tvaraus augimo ir turime tausiau ir efektyviau naudoti turimus išteklius, nes iki šiol jų tikrai netausojame. Komisijos nariai, jei mes norime kad ES iš tikrųjų galėtų taupiai naudoti turimus išteklius, mes turime nustatyti labai aiškius kri, tokio naudojimo kriterijus. Krize dažniausiai skaudžiausiai smogia tiems žmonėms, kurie gyvena vargingiausiai. O dabar kalbame dar apie kažkokius papildomus mokesčius. reikėtų pirmiausia stengtis užkisti kelią kapitalo spekulacijoms, nes e, būtent šios spekulacijos e, skatina ir toliau mus e, išlaikyti visiškai netvarų ūkio modelį. Ir panašu, kad situacija ateityje tik tai gali blogėti, jeigu mes nieko nekeisime. Panas Keli, ateityje Europa turėtų išsaugoti konkurencingą ūkį. Tai Nuo to priklausys mūsų e, gyventojų gyvenimo kokybė ir mūsų padėtis pasaulyje. Mes dabar esame priklausomi nuo žaliavų e, importo. Ir todėl turime pakeisti šį modelį. Pirmiausia, turime pasistengti sumažinti e, atliek, gaminamų atliekų kiekį. Ir aš manau, kad atėjo laikas tam, kad mes pasiraitotume rankoves ir imtumėmės darbo šiuo klausimu. Mano šalyje, pavyzdžiui, mokyklose yra suteikiamos žalios e, vėliavėlės e, toms mokykloms, kurios geriausia surenka ir surušiuoja šiukšlės. Ir aš manau, kad tai yra gera iniciatyva. Žemės ūkis be abejo yra labai e, svarbi sritis, kurioje galima daug būtų ką sut, uh, uh, sutaupyti. Žemės ūkis yra mums reikalingas, nes būtent jis padeda mums apsirūpinti maistu, tačiau ir jis turi būti ekologiškas. nemažai kam nėra priimtini kai kurie pasiūlymai, tačiau aš manau, kad bet kuriuo atveju mes turėtumėm nuolatos ieškoti naujų technologijų, kad pavyzdžiui, iš skalūninių dujų technolo, technologijas, nes tai gali būti tas išteklis, kuris turi didžiulį potencialą. Mes taip pat turime daugiau dėmesio skirti moksliniams, moksliniams tyrimams. Uh, naujose e, sritise. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, pakalbėti apie mėlyną ekonomiką. Prieš kelias savaitės Briuselėje įvyko renginys, kurio metu buvo kalbama apie tai, kaip galima būtų panaudoti jūrų išteklius tam, kad sustiprintume savo ūkį, kad apsirūpintume maistu ir pagerintume padėtį kitose sritise. Dėkoju. Mr. Seinis. Dėkuoju toliau ponas Arsenis. Dėkuoju ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamas komisarė. Šiuose diskusijose dalyvavo daug kolegų ir tai įrodo, kad mes iš tiesų palaikome jūsų iniciatyvą ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime pažango šioje srityje, nes 16 tonų e, at medžiagų, kurios, kurias sunaudoja kiekvienas ES pilietis ir šešios tonos e, tų medžiagų virsta atliekomis, tai yra didžiuliai skaičiais. Galbūt kai kurie kolegos e, nereagavo į šituos skaičius. Nežinau, kodėl jums jie nesvarbus, nes e, tai byloja apie didžiulę krizę. Mes negalime e, išspręsti pri, krizės mažindami atlyginimus ir pensijas. Mes turime e, mažinti savo vartojimą. Taigi siūlau siekti pažango šioje srityje ir e, siūlyčiau prisimti realius įsipareigomis dėl šių tikslų. Dėkoju. E, toliau ponia Pietikenin. The chairperson Financial... Pone pirmininkė, mūsų finansų sistema gali žlugti, galime e, tai išgyventi. Tačiau jeigu mūsų išteklių sistema žlugs, jei prarasime visus išteklius, tuomet ir patys nustosime gyvuoti. Ir štai apie ką turime galvoti, kai kalbame apie išteklius. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas dėl uh, efektyviai išteklius naudojam, naudojamos Europos yra gera pradžia, tačiau mums reikia žengti toliau. Mums reikia tinkamai apibriežti visus išteklius, tokio, tokio apibrėžimo, kuris apimtų visas ekosistemas. Mums reikia taip pat geriau apibriežti išteklių efektyvų naudojimą, mums reikia rodiklių kurie būtų taikomi mūsų biudžetams tiek nacionalinių, tiek ES lygmenių. Mums taip pat reikia kad šie rodikliai būtų, e, kad šios rodiklius būtų privaloma tvarka atsižvelgiant, e, e, kalbėsime apie Europos semestrą ir mums reikia ekologiškų subsidijų. Ir taip pat ekologinio projektavimo direktyvą reikia tobulinti, kadangi joje kalbama apie labai svarbius dalykus, apie išteklių naudojimo, efektyvų, efektyvų išteklių naudojimą indeksą, apie efektyvų maisto. A, efektyvę maisto gamybą. Taigi aš norėčiau paraginti visus žengti šiuo keliu toliau ir susijęti šią diskusiją su ekonominio augimu. Dėkoju. Dėkoju. Ačiū. Toliau kolega Tabaidį. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos. Komisija pateikė tikrai puikų pasiūlymą, puikų pagrindą. Mes norime veiksmingai ūkininkaujančios ekonomikos norime taip pat ir veiksmingai tvarkyti atliekas. 2012 metai, be kita ko, yra kaip tik tie metai, kai reikia galvoti apie šios dalykus ir juos nukreipti tinkamą linkme. Jeigu palyginsime save pačius su kitais regionais ar šalimis, pavyzdžiui, su Izraeliu, pamatysime, kad ten nuveikiama žymiai daugiau. Nors ir susidurama su um, vandens stygiaus problema, o ji galėtų ištikti mus e, taip pat jau visai greitai. Atliekų tvarkymas, veiksmingas, veiksmingas tvarkymas yra labai svarbus dalykas. Deja, pavyzdžiui, Vengrijoje e, dar daug kas nepadaryta šioje srityje ir iki šiol galime tik labai, ne, labai mažai rezultatų pakeisti. Dar reikia įvesti naują sistemą veiksmingam atliekų tvarkymui ir džiugu, kad komisija siūlo tokią sistemą. Ačiū toliau ponas Mazai Kukovič. Pa, predsedujučiai, spoštovani gospod komisar. Pone Mazai Kukovič, dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Gerbiamas pranešėjau, nuveikėte tikrai labai sunku darbą ir pasiekėte labai daug. Dabar dabartinės, e, dabartinę situaciją Europoje galima būtų įvertinti kaip um, kronišką lygą sergančio ligonio, kuriam reikia pakeisti savo gyvenimo e, būdą, norint toliau um, gyventi taip kaip iki šiol. Dabar padėtis tikrai yra kritiška ir jeigu norime pasiekti augimo, turime tuo pat metu mažiau ir vartoti ir veiksmingiau tvarkyti išliekas. Ypač galvojant apie ekonominį e, sunkmetį, šie dalykai tampa aktualūs kaip niekad anksčiau. Istorinis faktas yra tas, kad um, didelis turtas ir prabanga tikrai nesukurs veiksmingos e, gerovės ar tinkamo gyvenimo būdo. Reikia viską naudoti taupiai ir tausiai. Ir apdairiai tą daryti. Būtent tokia turėtų būti mūsų politikos kryptis. Moksliniai tyrimai turėtų būti vykdomi, inovacijos įvairios dėgiamos ir būtent Europa turėtų būti ta vieta, kur tie moksliniai tyrimai atliekami. Mes jau kūrėme įvairius mokslinių e, tyrimų tinklus, stengiamės formuoti tinkamai savo rinkas ir neturėtumėm likti ir toliau priklausomi nuo kitų. Čiū toliau pana Sonik. Dziękuję bardzo, <clears throat> panie przewodniczący. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ekonomika susiduria su didelė krize, išteklių vis mažėja, tai yra didžiulis iššūkis visai Europos Sąjungai. Taigi mes turėtume pagalvoti, kokius įpročius mes e, turime, kaip mes naudojame savo išteklius, nes jeigu mes norime juos naudoti efektyviai, tai tuomet mes tausosime ne tik aplinką, mes taip pat ir sutaupysime kažką, sutaupysime kaštus ekonomikos srityje. E, pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti padaryti daugiau, sunaudojant kuo mažiau išteklių. Taigi e, reikia atrasti visiškai naują išteklių naudojimo modelį. Jeigu mes e, norime užtikrinti ūkio augimą, tai tuomet turime tausoti išteklius. Tik, tik tokiu būdu galėsime e, būti konkurencingi, pasiekti ūkio augimo ir sukurti naujų darbo vietų. Džiaugiuosi, kad šiame pranešime mes e, E, didelį dėmesį kreipiame į naujoviškus e, problemos sprendimo būdus, kalbame apie tokias e, sritis kaip prekyba, kurioje taip pat būtų galima kažką pakeisti. Man atrodo, kad tai yra ambicingas planas, bet jo neužtenka. Jo įgyvendinimas būtų labai svarbus. Esu įsitikinęs, kad mes turime panaudoti iki šiol galiojančius teisės aktus ir taisyklės, o ne kurti naujų per aukšti standartai, kurių, kurių neįmanoma įgyvendinti, gali privesti prie to, kad atskiros valstybės narės E, atsidurs sudėtingoje situacijoje ir tai reikštų, kad mes nesugebėtume įgyvendinti savo strategijos. Mūsų ateitis priklauso nuo to, kaip mes šiandien naudosime išteklius. Todėl reikia subalansuotos strategijos. Dėkoju už šį pasisakymą. Dabar e, spontaniškų pasisakymų procedūra prašau žodžio. Pirmoji žodžio paprašė ponia Basesku. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė kad nugalėtume krizę, mes turėtume ieškoti naujų e, vystimosi ir mokslinių tyrimų galimybių. Mums reikia ambicingos darbo tvarkės, kur užtikrintų ūkio augimą ateityje. Mums taip pat reikia nuolatinio gyvenimo gerovės gerinimo. Tačiau ekonomikos augimo skatinimas taip pat turėtų būti susijęs su racionaliu ir tausiu išteklių naudojimu. Mes žinome, kad mineraliniai ištekliai yra neatsinaujinantis, lygiai taip pat ir vanduo, žemė ir e, oras nėra begaliniai. Dabar mes suvartojame žymiai daugiau negu žemė gali mums duoti pramoninės valstybės, tarp kurių yra beje ir Europos valstybės. E, suvartoja daugiausia išteklių vienam gyventojui. Todėl perdirbimas ir naujas panaudojimas tam tikrų medžiagų yra labai svarbus dalykas, taip pat turime pakeisti savo vartojimo elgesį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sako ponė Jazlovecka, e, mes kalbame apie krizę ir šie, šis krizės laikotarpis rodo, e, kas atsitinka tada, kai nėra pakankamai išteklių jeigu mes, pavyzdžiui, e, neturėsime retų rūdų, tai turės neigiamą poveikį visam ūkiui. Efektyvus išteklių naudojimas ateityje yra didžiausias iššūkis, su kuriuo mes susidurėme. E, mes turime ne tik kurti naujas kažkokias institucijas, kurios tik e, vysto strategijas, diskutuoja apie jas ir, to, ir neįgyvenina tų strategijų. Mums reikia konkrečių iniciatyvų ir konkrečių projektų. Esu įsitikinus, kad šitos iniciatyvos ir tokie projektai turėtų būti mūsų tikslas. Jeigu mes norime tausiai ir efektyviai naudoti išteklius, mes negalime būti priklausomi nuo vieno tiekėjo. Mes turime išlaikyti savo pozicijas rinkoje. Ačiū. Gracias, presidente. Quiero saludar la. Pone Bilbao. Ačiū, pone pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad šiame pranešime reikalavome, kad mes daugiau dėmesio skirtume efektyviam išteklių naudojimui. Mes neturime daug žaliavų, todėl turime tinkamai naudoti turimas žalivas. Taip pat džiugiuosi, kad siūloma yra mažinti gaminamų atliekų kiekį Ir siūloma taip pat geriau perdirbti turimas atliekas. Mums reikia realių sistemos patobulinimų, mums reikia realiai daugiau ir geriau perdirminėti atliekas, mums reikia pakartotinai naudoti atliekas. Taigi mums reikia sugebėti gerai viską surušiuoti pagal kiekvieno atliekų turimą vertę. Turime atsisakyti atliekų deginimo. Savartinai nėra mūsų ateitis. Ir turime daugiau reikalauti iš valstybių narių ir regionų, nes šis uždavinys, tai yra efektyvaus ištumių naudomo uždavinys, yra bendras mums visiems. Toliau. Ponas Fereira. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pramoninės šalis suvartoja labai daug e, pirminių žaliavų ir labai mažai retųjų e, metalų, retųjų mineralų. Mes turime aiškiai kalbėti apie tai, kad netausus naudojimas pakenks ateities kartoms. Taisus išteklių naudojimas yra būtinas, yra visiškai gyvybiškai būtinas. Tačiau kartu negalime sukurti tokios situacijos, kai viskas priklausys nuo rinkos. Tam, kad galėtume efektyviau naudoti išteklius, turėsime pakeisti gamybos ir vartojimo modelius. Pavyzdžiui, tai, ką vadiname laisva priekyba, labai, dažna, labai dažnai yra priekyba, kuri turi taip pat ir didžiulius, dar, kuri daro didžiulį ekonominę žalą. Turime pakeisti savo transporto tinklus. Mums reikia naujos sistemos, reikia atsikratyti tos, kuri, kaip matome, yra neakivaizdi. Ponas Brons, net tie, kas e, mano, jog klimato kaitos nėra, tikriausiai pripažįsta, jog išteklių neturime, e, ištekliai yra riboti. Labai dažnai mes pamirštame apie tai, kad vienas iš e, negausiausių išteklių yra žmogiškieji ištekliai. Pažvelgsime į komisijos 2010 metais paskelbtą dokumentą Europa 2020, pamatysime, kad jame yra pasakyta, kad Europa turi daug privalumų, daug stiprybių, kuriomis galime pasinaudoti. Ir vienas iš šių, viena iš šių stiprybių yra mūsų žmonių kapitalas. Tai yra labai e, retas šio fakto pripažinimas iš komisijos pusės. Jei komisija anksčiau būtų tai pripažinus, tuomet gal jie būtų nepadarius e, daugybės ideologinių nusikaltimų. Turime daugiau investuoti į kultūrą, į mokslinius tyrimus, į meną. Ir tai davė labai gerų rezultatų. Tačiau galime tokiamis aplinkybėmis paklausti savęs, taigi kodėl mes dabar norime, kad visus europiečius pakeistų atvykėliai iš kitų šalių, kur nebuvo padaryta pakankamai pažangos. Dėkoju, panė pirmininkė. XVIII amžiuje jūsų pranešimą galima buvo suformuoluoti kur kas lengviau ir paprasčiau, galima buvo tiesiog pasakyti jokių atliekų ir daugiau tausojimo. Jei pažvelgsite iš šio pranešimo pasiūlymus, pamatysite, kad daug, daug kas paralyžuos mūsų ūkį. Nepaisant to, kad yra ir gerų pasiūlymų, pavyzdžiui, 56 e, e, punktas, ten, kur kalbama apie geresnį žemės naudojimą. Tačiau nepamirškime, kad mums reikia ES daugiau gaminti, panaudojant mažiau išteklių. 57 pastraipa taip pat yra labai gera, nes jame kalbama apie vartotojų informatumą. Tačiau 52 pastraipa e, nėra taip gerai suformuluota. Aš manau, kad mums reikėtų pradėti vartoti mažiau žodžių ir, ties, ir pasakyti tą, ką žmonės sakytų 18 amžiuje. Nenorite atliekų, nereikia turėti ir pernelik daug norų. E, dėkoju toliau ponas Matula. Efektyvus išteklių naudojimas ir efektyvus energijos naudojimas yra svarbus dalykai, jeigu mes norime užtikrinti e, tvarų e, ES vystimasi per ateinančius dešimtmečius atsinaujinantis energijos šaltiniai, jų dalis energijos mišinyje viršis iškastinius, iš, iškastinius energijos šaltinius. Tačiau kalbant apie atsinaujinančius šaltinius, e, reikia nepamiršti, kad jie yra riboti. Gamtinės dujos ateityje energi, energijos rušių mišinyje taip pat e, vaidins svarbu vaidmenį, tačiau turime nepereikvoti išteklių. Turime atsižvelgti į dabartinę situaciją su ištekliais ir taip pat turime nepamiršti, kad kai kada reikia labai didelių investicijų, kad e, energija iš vienos valstybės narės būtų e, transportuojama į kitą valstybę narę, tačiau galbūt reiktų e, kurti naują infrastruktūrą, į kurią būtų įtraukti privatus e, energijos gamintojai. Ponas Mikolašik, dėkoju ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Norėčiau pasveikinti pranešėją už puiku, su puikiu jo nuveiktų darbu, jeigu mes ir toliau taip dirbsime. Je, jeigu toliau taip elgsimės, jeigu taip neefektyviai naudosime savo gamtinius išteklius, tai mums blogai baigsis, ypač blogai bus skurdžiausiai gyvenantiems gyventojams, o tai be bejonės įtakos ir ekonomika. Visi žino, kad Europa turi mažai išteklių, todėl turėtume tausiai juos naudoti, efektyviai juos naudoti. Ekonominė krizė turi daug pasiekmių, viena iš jų yra e, tokia, kad Europa turėtų ieškoti naujų galimybių, kaip būtų galima atrasti daugiau išteklių ar naudoti geriau išteklius. Reikia e, ekonomiką sieti su ekologiniais tikslais. Mes turime turėti platesnę viziją. Ir paskutinis, kiek man žinoma, pagal prašau žodžio, procedūrą prašantį žodžio yra ponas Cerva. Ačiū, ponė pirmininkė. Europa veiksmingai panaudoja išteklius, bet mums reikia galvoti apie naujus vartotojų elgsenos modelius. Ir taip pat reikia naujo valdymo modelio vartojimo srityje. Turime perstruktūrizuoti visą energetikos um, išteklių panaudojimą, taip pat įtraukti į šiuos procesus visus ūkio e, dalyvius ir suinteresuotusius asmenis. Europos komisija turėtų nurodyti įpareigojamo pobūdžio tikslus ir rodiklius ar ribas, kurių e, reikėtų siekti ir į kurias reikėtų atsižvelgti e, vykdant viešojo pirkimo konkursus energetikos srityje. Tai turėtų taip pat sudaryti dalį strategijos, kuria vadovausis Europa per ateinančius kelias metus. Daugiau norinčių ad hoc pasisakyti nėra parlamento narių, tad žodis, žodis teikiamas komisarui Patočnik. Sureaguokite. All, I... Dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad ši diskusija buvo pirmoji diskusija šiame parlamente, kurioje aš iš tiesų dalyvavau. Ir tai mane labai padrasina, įkvepia. Aš norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Uh, Buvo kalbėta apie inovacijas, apie vandens taus naudojimą, apie, apie žemės ūkį, apie rodiklius, apie transportą, pramonę, ekologinį projektavimą ir taip toliau. Tam, kad sureaguočiau visas pastabas, man reikėtų kur kas daugiau laiko, nei aš turiu. Nelengva yra viską, viską sutelkti į kelias minutės. Todėl aš norėčiau sureaguoti ir pakomentuoti tas kolegų pastabas, kurios buvo susijusios su mūsų ūkių ir dabartinė ekonominė situacija. Taip pat norėčiau pabrėžti, pasakyti ir paaiškinti, kodėl šis pranešimas yra toks svarbus. Jei pažvelgsime į 20-ojo amžiaus pradžią ir, ir tai, kas vyko po to, pamatysime, kad gyventojų skaičius padidėjo keturis kartus, o ūkio, o, ūkis išaugo taip pat kelis kartus ir žaliavų naudojimas taip pat ženkliai padidėjo. Dėl to žaliavų kaina, jei atsižvelgsime į įvairių, įvairių indeksavimą, kuris dar sudaromas dėl įvairių krizių ir uh, karų, pamatysime, kad žaliavų kaina nulatos mažėjo. Iš dalies mes gyvename pagal tą patį modelį, tačiau situacija keičiasi, didėja uh, gyventojų skaičius. 2050 metais pasaulyje gyvens 9 milijardai žmonių. Bet dar svarbiau yra nepamiršti tai, kad 2050 metais papildomi 3 milijardai žmonių gyvens gan pasiturinčiai. Jie nebegyvens skurde. Tačiau šie žmonės negalės geriau gyventi, jeigu mes ir toliau naudosime 20-ame amžiuje sukurtą modelį. Išteklių kainos per pastarąjį dešimtmetį didėjo ir ši tendencija nesikeis, kaip prognozuojama, dar mažiausiai penkerius metus. Ir kainos yra labai nepastovios. Dėl to šiandien verslininkai Europoje kalba ne tiek apie darbo jėgos našumą, kiek apie žaliavų našumą, nes būtent e, to labiausiai reikia. Ir būtent čia ir slypi didžiausios galimybės. Verslas jau daug dėmesio skiria energetikai, žaliavoms ir supranta, kad šie dalykai yra labai svarbus. Kartais e, dar nepakankamai dar įvertinam, įvertinami tokie ištekliai kaip vanduo ir žemė, nes šie ištekliai yra riboti ir nuo jų priklausys žmonijos gerovė ateityje. Apie gamtą dar gal kalbama ne tiek daug, kiek reikėtų. Tačiau ir tam ateis laikas. Kaip tai yra susiję su dabartinėmis krizės aplinkybėmis, su būtinybė skatinti augimą ir kurti darbo vietas? Kaip sakė Oli Reinas savo kalboje vakar, jei mes turėtume paslaptingą e, sprendimą, mes jau būtume juo pasinaudoję. Tačiau mes jo neturime, neturime burtų lasdelės, todėl turime kantri žengti į priekį ir ieškoti tų sričių, kuriuose Europa galėtų e, padaryti e, didelę pažangą. Tai yra moksliniai tyrimai, inovacijos, žinių ekonomika ir kitas rytis yra iš, efektyvus išteklių naudojimas. Kodėl? Jei naudosime mažiau energijos, mažiau vandens, mažiau žaliavų ir gaminsime tokias prekes, kurias galima bus panaudoti dar kartą ir galima bus perdirbti, tuomet galėsime iš to iš uždirbti. Tai, tai yra pelningos e, kryptis. Taigi tai yra naudinga ir kalbame apie ekonominį ir ekologinį atsparumą. Pagaliau, mes pradėjome kalbėti ir apie ekonominį atsparumą, ir ekologinį atsparumą. Tai aš būčiau jums labai dėkingas, jei jūs nepamirštumėt, kad šis klausimas yra labai aktuolus. Veiksmų reikia imtis kuo skubiau. Ir kai kalbame apie ūkio valdymą, apie, pavyzdžiui, ekonominį e, e, europinį semestrą, e, Jie reikia susijęti su tausių išteklių naudojimu. Kaip teisingai pasakė vienas e, iš jų, nereikia bejoti mokesčių. Mes tiesiog siūlome perkelti mokesčių naštą nuo darbo jėgos, nes e, darbo jėgai e, skiriami mokesčiai yra labai dideli, perkelti juos kitur. Mokestinės lengvatos taip pat gali padėti mums e, tuomet, kai mums reikia uh, užpildyti spragas biudžete. Kai aptarėme šį klausimą su valstybėmis narėmis, mes uh, joms patarėme, ką jos turėtų daryti. Ir 2011 m. kovo mėnesio tarybos išvadose taryba pripažino, kad mūsų rekomendacijos yra teisingos. Be to mes tengiamės gyvendinti ir parengtą veiksmų planą. Šiemet ypatingą dėmesį skirsime vandeniui. Po kelių dienų mes e, e, pristatysime visuomeniai e, efektyvaus išteklių naudojimo platformos projektą. Kai kurie iš jūsų dalyvaus taip pat šiame projekte. Tai yra labai svarbus projektas. Teisės aktų skubus įgyvendinimas. Štai ko mums reikia. Rio plus 20 susitikime kalbėsime ir apie efektyvų išteklių naudojimą. Nors tema susitikimo yra žalioji ekonomika. Bet tai yra tas pats. Mes kalbame apie pasaulinių mastų prisimamus įsipareigojimus, nes suprantame, kad turime visi visame pasaulyje sutelkti jėgas. Jei va, uh, senojo, mo, senojo modelio augimas būtų tobulas, tuomet mes nebūtume turėję šiandienos problemų. Ir tiek verslininkai, tiek mes, politikai, turime pripažinti, kad šis vadinamasis uh, rudasis, senasis augimas nebėra tinkamas. Mums reikia žaliojo augimo, kuris kurtų gerovę, kuris duotų didesnę naudą mūsų visuomeniai nei senojo modelio e, ūkis. Aš nenoriu dabar jums e, pasakoti kažkokių katastrofiškų scenarijų. Aš tikiuosi, kad, jį, kad e, mes sugebėsime jiems, už, jiems užkirsti kelią, nes esame protingi žmonės. Ir dėkoju visiems, kas iki galo dalyvavo šioje diskusijoje. Dėkoju. Gerbiamas komisarė, ačiū Jums už baigiamasias pastabas, o galutinį žodį diskusijoje tars pranešėjas ponas Gerbrandi. Voorzitter, dank u wel en laat ik beginnen. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegoms už plačią paramą pareikštą mano pranešimo turiniui. Tas mane džiugina. Aš įdėmiai jūsų visų klausiausi ir manau, kad galima išvelgti ir um, gana neblogą kompromisą galutinio mūsų tikslo link, tai yra veiksmingo išteklių panaudojimo link. Tiesa, dėl spartaus, dėl, dėl tempų ar dėl mm, greičio mūsų veiksmų dar nesutarėme. Tačiau tą tempą pasirinks net ne Europa, ne mes patys, o visas pasaulis. Ir viskas vyksta, vyksta taip sparčiai, kad negalime sauliaisti nekurti ryštingų, ambicingų, plataus užmojo planų. Buvo sukritikuotas ekodizaino terminas, ekologinio dizaino savoka ir koncepcija, bet reikia pasakyti, kad šis tekstas yra politinio pobūdžio tekstas, numatantis politinę kryptį ateičiai. Taigi nereikia kalbėti apie jokias paskiras direktyvas, apie ekologiško dizaino um, direktyvą, direktyvą tikrai ne. Egzistuoja tam tikros taisyklės, kurių reikia jau dabar paisyti, e, kurios yra susijusios su, su atliekų perdirbimu. Na, šis tekstas yra tiesiog toleregiškas tekstas, norintis pasiūsti žinę išorės pasauliui ir norintis pareikšti paramą komisijai jos pasirinktame kelyje. Juo reikia žengti ir toliau, bet to nepakanka. Reikia dar platesnio užmojo darbo tvarkės negu kad toji, kurią minėjo komisaras Patočnikas. Ir čia jau reikia kalbėti ir apie konkrečius teisės aktus. Šiandienos diskusijoje galėjo susidaryti įspūdis, kad e, turime rinktis arba vieną arba kitą kelią, bet iš tikrųjų reikia daryti ir tą, ir aną. Ir ponė pirmininkė, mano paskutiniai žodžiai adresuoti tarybai. Reikia, kad parlamentas kartu su komisija pasiūstų aiškę žinę valstybėms narėms dėl ryšto kurti ambicingą darbo tvarkę, ne dėl to, kad tai gražiai skamba tiesiog, o dėl to, kad ES ūkiai, ekonomikai tai yra neišvengiamas dalykas. Nes finansų rinkos lygiai taip pat nelaukia, kol ES išgelbės eurą. Lygiai taip pat pasaulis nelaukia, e, kol mes sugalvosime, kaip veiksmingai panaudoti išteklius ateityje. Ta reikia daryti jau dabar. Ačiū ponui Gerbrandi už baigiamą į žodį. Diskusija šio klausimu baigiama. Balsuojama bus rytoj 12 val. Ir dabar periname prie kito darbo atvarkės